Um, I would like to start. Um, Norėčiau pradėti posėdį. I, I, I know, uh, small, but... Žinau, kad ši patalpa yra per maža, bet dėja tokia yra situacija. Galbūt būtų, galim, būt, būtų galima pasikeisti vietomis, kad tie, kurie stovi, galėtų nors trumpam atsisėsti. Uh, I, I greet, like thing, to... Bet dabar jau norėčiau pradėti posėdį. Norėčiau informuoti Jūs, kad yra keli nauji kolegos, kurie dirbs mūsų e, komitete e, antroje kadencijos pusėje. Mm, taigi padidėjo mūsų komiteto narių skaičius. Pradėsiu nuo Janso Nilseno. Jis padidino mūsų narių skaičių. Uh, Jis yra iš socialų ir demokratų frakcijos. Jis um, ilgą laiką dirbo regionų komitete ir turi daug patirties sanglaudos politikos rytyje, taigi tai mums yra gera žinia. Toliau iš Aldės grupės Vincenzo Jovinė. Labą dieną, sveikinam Jūs. En el grupo de los verdes tenemos Ana Miranda, which is... Toliau Ana Miranda iš Žaliųjų grupės. E, malonu Jūs pasveikinti. Thank you. EFD e frakcijos atstovas Filip Devilie. Nežinau, ar jis yra čia. Ir dar vienas kolega, kuris pakeičia kolegą Varoch, Junuso Mardžys. Sveikinam Jūs atvykus į komitetą. Yeah. Yeah. Oh, really? O komisaras e, Han sako, kad ponas Štadleris taip pat prisijungė prie mūsų komiteto. Atsiprašau, jeigu ko nors dar nepaminėjau. Jeigu yra koks nors naujas narys, tiesiog man pasakykite, jeigu ko nors nepaminėjau. No, Čanat not... Dar Čanat Čegedi iš Vengrijos atrodo jo nėra. No, okay. also... Jis yra pakaitinis narys. Ivarė Padarė taip pat yra naujas pakaitinis narys. Uh, so, so that, that's, that... Taigi tiek, o dabar norėčiau oficialiai pradėti mūsų, mūsų posėdį. Į, į mūsų komiteto posėdį atvyko e, e, komisaras. E, tikiuosi, kad šie metai jums prasidėjo gerai, mes oficialiai pirmą kartą susitinkame šiais metais. Dauguma kolegų iš tiesų jums yra dėkingi už jūsų atvirumą ir pasirengimą diskutuoti su kolegomis, bendrauti su kolegomis. Šiandien mes norėsime, norėtume išklausyti e, jūsų, jūs tikėkime, kad jūs pristatysite dėrybų rezultatus dėl naujo reglamento, dėl reglamento pakeitimo Ir e, aišku, mes kaip įprasta turėsime ir savo pastabų, ir klausimų. Iš pradžių užduos e, tuos klausimus frakcijų ko koordinatoriai, o paskui visi kiti frakcijų nariai. Dabar komisarė žodis jums. Dėkoju Danuta, norėčiau padėkoti tau ir kitiems kolegoms, e, kurie buvo vėl perinkti E, tokia yra šių parlamento rūmų tradicija, kad praėjus pusiai kadencijos yra išrenkami nauji komitetų vadovai, bet matau, kad šiame komitete užtikrintas testinumas savo požiūriu, galiu pasakyti, kad tai yra teigiamas dalykas, nes būtent regionų politikoje yra labai svarbu užtikrinti testinumą, ypač kalbant apie mūsų politikos e, įgyvendinimą ir įvairių projektų įgyvendinimą. Ir iš karto norėčiau e, pradėti nuo to išeities taško, nes tu tikriausiai per pastarąsias savaitės pastebėjai, kad struktūrinė politika e, tapo dėmesio tapo dėmesio centre, pateko į dėmesio centrą ir e, struktūrinė politika galbūt gali padėti spręsti kai kurias ekonominės ES e, problemas, tačiau dėja struktūrinė politika nepadės išspręsti visų problemų. Taigi, e, nors aš ir kalbu visų vardų, tačiau reikia pabrėžti, kad struktūros politika yra E, esminė politika yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų tikslingai panaudojamos e, lėšos ir kad, lėšos ir kad struktūriniai fondai padėtų užtikrinti darbo vietas. Pateiksiu Jums trumpą apžvalgą, kaip buvo panaudoti pinigai 2011 metais, tai buvo rekordiniai metai, e, buvo išleista 32 milijardai eurų iš ERDF srities, 25,8 iš sanglaudos fondų šeš, daugiau 6,5 e, milijardais išleista daugiau negu 2010 metais. Tai atitinka mūsų vykdomas politikas ir rem, remiantis jūsų sprendimu padidinti bendro finansavimo procentą, e, metams buvo apie 350 milijonų skirta papildomų lėšų Graikijai ir Rumunijai ir 6 milijonai eurų buvo skirti Rumunijai. Atsiprašau, Portugalijai. Taigi visos politikos vykdomos e, labai gerai. Tačiau e, vis tiek 2012 metai turės būti politikų įgyvendinimo metai, taigi mes turime įrodyti, kad lėšos yra naudojamos tinkamai. E, mes savo ruoštų iš komisijos pusės jau surinkome daugiametės patirties, kada E, daromi mokėjimai ir paprastai būtent metų pabaigoje būna atliekamas didžiulis mokėjimų skaičius ir gruodžio mėnesį paprastai išmokama apie 80 procentų biudžeto. E, iš tiesų tai yra susiję ir su planavimu ir nepaisant visų, visos istorinės patirties, vis tik tai, aišku, tai apsunkina e, lėšų planavimą. Ir tą aš sakau dėl to, kad nuolat yra gir, girdimas tokios idėjos, kad nepanaudotas lėšas iš struktūrinių fondų būtų galima panaudoti kitiems tikslams. Kaip jūs, ekspertai šios ryties, žinote, kad nėra nepanaudotų pinigų, e, tie nepanaudoti pinigai e, yra. Jie yra tiesiog nepaskirti ir tokių nepaskirtų lėšų yra 12 milijonų eurų, tai jeigu, jeigu 25 procentus jų paimsime, tai jų tikrai neužteks kitiems tikslams. Taigi tai yra labai svarbu, ypač kalbant su struktūrinių fondų ekspertais ir svarbu išgirsti iš jų e, konkrečių pasiūlymų, kaip toliau planuoti. Nes iš tiesų yra labai svarbu, e, kad būtų užtikrinta projektų kokybė, o tie, ta projektų kokybė yra pastoviai tikrinama ir todėl yra labai svarbu, kad lėšos būtų panaudojamos ten, E, kur jų labiausiai reikia, pavyzdžiui, siekiant pakeisti programas. E, galbūt tos programos, kurios gerai veikia, jas reiktų remti ir toliau. E, tos programos, kurios neveikia arba kurios neturi strateginės kažkokios vertės, galbūt jas reiktų žiūrėti lankščiai Ir e, todėl yra labai svarbu metų pradžioje informuoti jūsų komitetą apie tai, kas vyksta, dėl to, kad jūs, parlamentarai, e, tvirtinate metų biudžetą. Ir tą aš pabrėžiu dėl to, kad e, mes teikiame pasiūlymus dėl biudžeto ir mes siekiame mes siekiame nenutraukti septynių metų ilgalaikio finansavimo, kai atsitinka kažkokios likvidumo, kai vienus metus yra susidurama su likvidumo problemomis. Ir už tai labai svarbu, kad būtų laiku daromi mokėjimai. Toliau dėl teisėkuros pasiūlymų 2014-2010 metų sanglaudos politikai. Norėčiau visiems jums padėkoti už dabarti, dabartinę jūsų techninę veiklą, už tai, už tai, ką jūs atlikote iki šiol. Visų pirma, na, pristatydamas e, projektus, galėčiau pasakyti, kad iš tiesų e, E, būtent Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu didelį dėmesį skiria sanglaudos politikai ir buvo pasiekta pažangos diskusijose taryboje ir netgi buvo parengtas pirmasis kompromisinis tekstas, jis buvo e, pateiktas gruodžio mėnesį. E, aišku, taryboje taip pat buvo diskutuojama, ar tai nėra per anksti, tačiau kai kurios valstybės narės labai dėkojo e, Lenkijai už tai, kad buvo parengtas šitas dokumentas, ypač dėl to, kad ten buvo užmestos strateginio planavimo gairės. Taip pat aš esu dėkingas Danijai, pirmininka, kaip pirmininkaujančiai valstybei, kad ji toliau žada tęsti diskusijas ir e, pristatė mums ambicingą programą ir būtent savo pirmininkavimo laikotarpiu ji didelį dėmesį kreips e, valdymo ir kontrolės sistemoms. Kalbant apie tarybą, e, mūsų politikos sričiai buvo skirta apie šimtas valandų dėrybų. Buvo įsteigta speciali darbo grupė, struktūrinių veiksmų darbo grupė ir jau netgi įvyko du jos posėdžiai. Ir balandžio 24 ir birželio 26 dieną bendrųjų reikalų tarybose bus e, būtent kalbama apie e, tų dėrybų, tų darbo grupių darbo rezultatus. Kaip jau minėjau, aš noriu padėkoti parlamentui už visą jo iki šiol nuveiktą darbą, tačiau norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad taryboje e, taip pat yra labai intensyviai dirbama, dirbama tam tikrų tempų ir e, susidaro įspūdis, kad e, dėrybos dėl turinio turėtų vykti lygiai grečiai dėryboms dėl finansų. Ir aš atvirai pripažinsiu, kad aš taip pat laikausi tokio požiūrio, nes manau, kad mūsų tikslas turėtų būti galiausiai e, patvirtinti biudžetą, kurį kad būtų patvirtintas tas biudžetas, kurį pasiūlė komisija. Ir tai yra e, taip pat svarbu, kaip ir išlaikyti e, pagrindinius principus e, politikos. Taigi yra labai svarbu, kad e, lygiai grečiai dėryboms dėl finansų vyktų dėrybos ir dėl turinio, nes kitaip gali susidaryti tokia situacija, kad finansų ekspertai pasim, išims tik tai kažkokias turinio dalis ir sakys, ai čia tas yra nesvarbu, šitoje vietoje galima kažką sutaupyti. Taigi manau, kad e, ir iš regioninės politikos požiūrio ir, ir iš dabartinių diskusijų e, išvadų galima daryti tokią išvadą, kad tai yra centrinis politikos elementas. Todėl aš manau, kad e, labai svarbu, kad šitas abi dėrybos vyktų lygiai grečiai. Todėl aš e, norėčiau jūsų paprašyti e, taip pat elgtis panašiai, kad visos diskusijos e, parlamento ir tarybos e, vyktų taip, kad abi dėrybų šalis galėtų remtis panašių išeities taškų ir kad nebūtų taip, kad e, parlamentas tik reaguotų į tarybos pasiūlymus. Taigi norėčiau e, paprašyti jūs atitinkamai e, veikti. Tačiau man atrodo, kad jūs taip ir dirbate. Tačiau norėjau dar kartą e, E, pasakyti tai, kas atrodo e, mums svarbu iš mūsų požiūrio taško. Todėl aš ir paprašiau e, ponios pirmininkė šito susitikimo. Yra, kalbant apie politikos esminę dalį, galvoti taip pat ir apie investicijų politiką. Ir taip pat tai turėtų būti politika, kuri turėtų būti solidari. Tai reiškia, kad mes turime investuoti į žmonės, į regionus ir tokiu būdu kurti pridėtinę vertę. Toliau kitas svarbus elementas yra orientavimasis į rezultatus. Kol kas. Äh, kol kas E, nemačiau čia kažkokių trūkumų, galbūt net ir sudėtinga kalbėti apie kažkokius trūkumus. E, mes tikimės, kad e, galiausiai pasieksime prasmingų rezultatų, o dabar kol kas dar sunku apie juos kalbėti. Toliau kitas sudėtingas klausimas, bet įdomus klausimas, tai yra diskusija dėl teminės koncentracijos, dėl teminio orientavimosi. E, kaip jau minėjau, aš nelaukiu nieko kito. E, ne, ne, nesitik, nesitikėjau, kad nebus kažkokios kritikos iš valstybių narių, tačiau e, iš tiesų e, mane kartais stebina, e, ka, kaip nesutampa požiūriai dėl tam tikrų sričių, kurias mes pasiūlėme ir kaip kritikuoja valstybės narės mūsų pasiūlymus. Taip pat atvirai pasakysiu, mano kolegos komisijoje Potočnek ir Hildegard E, taip pat e, susiduria su tam tikrais sunkumais, kai yra sakoma, kad e, kai yra kritikuojami pasiūlymai dėl energijos efektyvumo ir kai sakoma, kad e, pasidalinant kaštus bus minimalus tas pasidalinimas. Taip pat yra labai svarbu dirbti užimtumo srityje, reikia užtikrinti tvarumą šioje srityje, bet taip pat reikia nepamiršti, kad šios sritis tikrai reikalauja labai daug darbo, sąnaudų ir taigi jos yra sudėtingos. Äh, äh, taip pat galėčiau e, paminėti kažkokius konkrečius projektus ar temas, kurios, e, kurie neapima mūsų numatytų koncepcijų, e, nes e, jų teminiai prioritetai e, skiriasi nuo tų, kuriuos mes užsibrėžėme. Čia reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie, in, apie novatoriškumo aspektą. E, mes, e, kalbėdami apie novatoriškumą, kalbame ne tik apie technologinės naujoves, bet ir apie administracinės naujoves. E, ir bet kokia novatoriškumo ar inovacijų forma, e, kuri padėtų įmonėms būti konkuringesniems ateityje ir kuri didintų jų konkurencingumą. Būtent toks tikslas atrodo apima viską, net ir energijos efektyvumą. Pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie energijos efektyvumą, yra tiek daug įvairių galimybių, kad e, man yra labai keista, kad pasigirsta tokios pastabos, kad mes tam tikroms rytims skiriame per daug lėšų, kurių nebus galima panaudoti. Taigi aš norėčiau mūsų diskusiją pradėti nuo pavyzdžių, nes tai taip pat yra struktūros politikos dalis. Toliau kitas esminis dalykas yra sąlygos. Atrodo, iki šiol tom sąlygom buvo pritarta. Ir netgi tose šalise buvo pritarta, kurios yra kurių konstitucinė struktūra yra federalinio po, pobūdžio, kur e, e, regionai pagal įstatymus negali įsiskolinti. E, taigi čia mes kalbame apie tas makroekonominės sąlygas. Ir pagal tas makroekonominės sąlygas mes tarsi verčiame regionus elgtis taip, ko jie negali pagal savo valstybės narės įstatymus. Taigi dar dėl, dėl šio aspekto reikės dar toliau diskutuoti ir aiškintis, kaip čia bus. Taip pat labai svarbu būtų sude, pagerinti strateginės sąlygas, kad struktūrinių fondų lėšos iš karto būtų tikslingai e, panaudojamos vietoje. Bet čia Taip pat reikia nepamiršti tokios esminės taisyklės, kad dažnai visas blogis lypi smulkmenose. Äh, Toliau kalbant apie teminę koncentraciją, aš jau atrodo daug apie tai pasakiau, apie makroekonominės sąlygas taip pat pakalbėjau. Toliau partnerystės principas Čia taip pat tikiuosi, kad parlamentas palaikys mus dėl šio svarbaus aspekto ir tikiuosi, kad mes iš tiesų su valstybėmis narėmis galėsime pasirašyti susitarimus, pagal kuriuos e, bus atitinkamai integruojami regionai ir netgi ne tik e, regionai, o bus taikomas e, daugia valdiškumo principas E, ir bus į jį įtra, įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos. Toliau kitas plačiai diskutuojamas aspektas ir e, dėl kurio išsiskiria nuomonės tarp tarybos ir e, parlamento yra bendra strateginė programa. Man atrodo, kad esminis dalykas būtų šio dokumento turinys ir vasario mėnesį mes pateiksime savo pasiūlymą. Man atrodo, e, mes turėtume jau dabar pradėti diskutuoti apie šio dokumento kokybę. Tai jau tai yra absoliuti naujovė taip pat ir mums. Ta turiu pripažinti atvirai, mes čia rengiame kažką, ko iki šiol dar e, nesame rengę. Tai yra tikrai ambicingas tikslas ir pagrindinis tikslas būtų. E, aiškiai pasiskirstyti kompetencijas, kokias rytis už ką atsakinga ir ben, siekti bendrų tikslų. Tai aišku yra įdomi, bet sudėtinga veikla, jai reikės skirti daug laiko. Ir tikiuosi, kad atsakingiams komisarams pavyks pateikti gerą pasiūlymą. Kol kas dėkoju už jūsų dėmesį ir laukiu diskusijų. Much, kom... Eh, Ačiū komisarui. Mėly kolegos, aš gal pusę minutės irgi norėčiau paaiškinti, kaip, per pusę minutės paaiškinti, kaip organizuosime darbą posėdėje, nes turime visą eilę pasisakymų. Ir siūliau ir jūs ne, neprieštaravote koordinatorių posėdėje bendro požiūrio laikytis diskusijose komisaro Han įžanga buvo įžanga į visas diskusijas. Na ir po to Nikolas Martin ir kiti kolegos jau detaliau pakalbės apie tam tikras problemas, tam tikrus klausimus. O šiuose disku... Taigi, ta diskusija bus antroje dalyje. Tikiuosi, kad tam neprieštaraujate. Ir dabar po komisaro pasisakymo aš norėčiau uh, pakviesti pranešėjus, pasisakyti ir tuos koordinatorius, kurie nėra pranešėjai, nes tam tikrais atvejais e, koordinatoriai ir yra pranešėjai. Bet manau, reikia išklausyti ir tų koordinatorių, kurie nėra pranešėjai, o po to perėsime prie kitų komiteto narių, norinčių jų pasisakyti. Na ir pirmiausia, norėčiau pakviesti pirmosius du pranešėjus dėl bendrojo reglamento EPP frakcijos vardu. Lambert Van Nistelrooy pasisakys pirmasis. Prašau. Ačiū. Su malonumu pradėsiu diskusijas. Visiškai teisingai teigiate, kad mums atėjo laikas pasiraitoti rankoves ir imti išspręsti tuos klausimus, kurie dar nėra išspręsti. Mes bandysime parengti pagrindinius sąrangos pagrindus pagal strategiją 2020 ir tai įsprausime į tradicinį požiūrį į sankodos politiką. Taigi tai reiškia, kad prasideda darbas, turime darbinį dokumentą dėl reglamento, taip pat greitai vertinsime ir kitus darbinio dokumento aspektus, pranešėjai turi tam tikrų pasiūlymų. Na ir aš trumpai pristatysiu parlamento darbo metodą. Teisinga sakyti, kad viskas yra susiję ir daugiametė finansinė programa, kuri aišku yra labai svarbi. Tačiau galiausiai tai nekeičia mūsų Europos parlamente darbo esmės. Mūsų uždavinys yra parengti darbą pirmajam svarstymui, tik, tikėkime, kad pasieksime plataus susitarimo, toks yra mūsų tikslas, vyko trys diskusijos šiuo klausimu. Na ir kalbant apie tuos tris pagrindinius dalykus, kuriuos jūs palėtėte, neišspręstus klausimus, norime žinoti, ar gausime iš, jų tolesnių, iš jūsų tolesnių paaiškinimų, galbūt detalesnės informacijos, galime aišku surensimus, na, o kitame etape uh, mes turėsime jau pateikti esminių pakeitimų, kuriuos vertins, kuriuos renks ir mūsų komiteto nariai ir kitų komitetų nariai, kurių nuomonių prašome. Taigi štai tokios tikimės procedūros, kol galiausiai užbaigsime šios dosie. Jūs palėtėte keletą dalykų, kuriuos reikėtų paaiškinti ir gan sklandžiai jūs kalbėjote apie būsimą strateginį pagrindą, teigiate, kad teiksite daugiau paaiškinimų apie tą naują pasiūlymą, tačiau parlamentas e, situaciją mato šiek tiek kitaip. Nes mums reikia įvertinti ir naudos gavėjų vaidmenį, jeigu jie saistomi taisyklių, kurie numatyti strateginėme pagri, pagrindų strategijoje, tuomet tikslai, prioritetai ir programos yra susijęjami Ir jeigu taip yra, tuomet tą požiūrį mes ir turėsime įtvirtinti per bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Na ir tikiuosi, kad taryboje rytoj apie tai ir bus kalbama. Taigi mums reikia žinoti, ar bus bandoma žaisti ping-pongą tarp parlamento ir tarybos 12 mėnesių. Jūs taip pat kalbėjote apie teminę koncentraciją teminę apriepti. Aš apie tai pakalbėsiu ir po to pakalbėsiu apie lankstumą. Esmė ta, kad šių lėšų ir išteklių tikslas - siekti naujų tikslų, įskaitant ir klimato kaitos tikslus. Tačiau įgyvendinimas nacionalinių regioninių lygmenimis turi vykti lankščiai, negalime laikytis įsikibę griežtų procentų. Tas pats principas turėtų būti taikomas kaip ir regioninės plėtros ar socialinių fondų atveju, kai iš principo viskas priklauso nuo konkrečių poreikių. Tas teorinis pagrindas nebūtinai atitinka tuos pačius poreikius, kokie yra Suomijoje ir, tarkim, kokie yra Italijoje. Tai štai mums ir reikia labiausiai lankstumo ir tikimės, kad taryba tam pritars ir kad bus parengtas pragmatiškas pasiūlymas. Na ir aišku, tokie pasiūlymai nėra skirti tam, kad būtų pakeista komisijos bendra sąranga, tačiau mūsų komitetas pasisako už lankstumą įgyvendinimo etape. Dabar pereisiu prie sąlygų atitikties. Tai yra labai svarbus klausimas, atsižvelgiant į makroekonominės sąlygas. Mums dėl to kyla nemažai rūpeščių. Panašu, kad kai kuriuose valstybėse, juk kai kuriuose valstybėse narėse yra federalinės struktūros ir regionams leidžiama turėti skolų. Tačiau dėrybose apie stabilumą ir šešeto paketą, mes visi supratome, kad jeigu nesilaikysime makroekonominių susitarimų, tuomet automatiškai tai nereikš, kad programos, kurias e, finansuoja ES, bus stabdomos automatiškai. Na žinoma, turime surasti tam sprendimą, tačiau šiame testinėme procese mes norėtumėme gauti šiek tiek daugiau paaiškinimų iš jūsų dėl to, kokios konkrečiai bus tos sąlygos. Na ir mes turime pasirūpinti, kad valstybės galėtų laikytis ir savų kriterijų, uh, prieš stabdant finansavimą, prieš primant sprendimą dėl finansavimo stabdymo. Taigi mums tiesiog reikia iškumo ir matome iš tiesų, kad egzistuoja milžiniškų skirtumų. Taip pat matyti yra ir skirtingai vertinamas finans, finansinės perspektyvos, skirtingai vertinamos. Tačiau mes ne, neketiname tikrai absoliučiai keisti tos bendros sąrangos bendra pranešėjai parengė dokumentą. Na ir mes aiškiai teigiame, jog reikalinga, politin, reikalinga prisimti politinę atsakomybę. Ir gal vėlesnėse diskusijose jūs galėtumėte pasakyti, kaip tą ketinate padaryti. Ačiū, Konstanca. Ja, Dėkoju, Danuta. Nenorėčiau kartoti to, ką paminėjo Lambertas Manau, kad šiuo metu mes kaip tik esame pačiame dėrybų proceso viduryje ir e, dabar yra aiškinamos pozicijos dėl to reglamento. Ir man atrodo, kad esminis dalykas yra ne tai, kad parlamentas yra prieš lėšų koncentravimą, Aš bent jau mūsų diskusiją suprantu taip, kad parlamentas norėtų, kad parenkant tai tuos projektus, kuriam bus skiriamos lėšos, būtų daugiau lankstumo e, esminė sąlyga yra iki šiol buvo tokia, kad regionams reikia duoti pinigų ir jie gali daryti su jais, ką nori. Iš tiesų tai nėra mūsų tikslas, tai nėra tas lankstumas, kurio mes norime ir man niekada niekas neatsakė į mano užduotus klausimus. Aš galėčiau tiesiog įsivaizduoti, kad ta priemonė, kurią jūs neseniai pasiūlėte, tai yra tos partnerystės sutartis ar tie partnerystės susitarimai galėtų kaip tik panaud būti panaudoti tam, kad lėšos būtų tikslingai skiriamos tam tikriems aspektams, tai yra jos būtų koncentruojamos ir kad pagrindinis tikslas būtų, kad regionai pasiektų to norimo lankstumo. Ir E, dažnai informacija iš sanglaudos politikos ekspertų būna tokia labai prieštaringa, neaišku, kokį statusą turės tos tie partnerystės susitarimai, ar jie bus teisiškai saistantis, E, kaip jie bus parengti, ar jie būtų, pare, bus parengti taip, kad pavyzdžiui e, valstybės narės turės turėti, galės turėti vieną partnerį, o komisija kitą partnerį, kaip bus bendraujama su regionų atstovais. Galbūt jūs galėtumėte konkrečiai paaiškinti, kaip atrodys ta sistema ir kaip, kaip ji išsivystys. Nes e, reglamento pasiūlyme apie tai kal, užsimenama tiek nedaug, kad čia yra e, laisvė įvairioms interpre, interpretacijoms. Todėl e, aš norėčiau, kad jūs dar pakomentuotumėte plačiau tą pasiūlymą. Taip pat norėčiau pasakyti pastabą dėl e, orientavimosi į rezultatus. Iš tiesų niekas negalėtų prieštarauti tokiam požiūriui. Tačiau, kai aš pasižiūriu į rodiklius, kurie pateikti jūsų pasiūlymuose, rodiklius, kurie turėtų vesti prie to rezultato. Į rezultatą orientuoto požiūrio, tai galiu pasakyti, kad tie rodikliai yra taip bendrai suformuluoti, kad aš galiu pasakyti, kad aš esu už taiką. Ir tai bus va tokia, tokia sąlyga, kuriai niekas negalės prieštarauti. Taigi, e, aš vėlgi norėčiau paklausti, galbūt čia būtų galima tiesiogiai su valstybėmis narėmis dėrėtis ir, ir nutarti, kas galėtų būti tie rodikliai, kurie e, padėtų orientuotis į rezultatą, nes iš tiesų kol kas tos formuluotės nieko ne, nereiškia ir nelabai ką keičia. Ir taip pat šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad per pastarųjų savaičių diskusijas e, susidariau įspūdį, kad iš vienos pusės mes norime to orientavimosi į rezultatus, tačiau e, kita vertus tarsi atrodo, kad mes bandome suskaičiuoti kiekvieną peštuką ir kiekvieną popieriaus lapą, išvardinti jį atskirai. Ir man tai atrodo. Ir manau, kad mes turime iš tiesų kalbėti apie supaprastinimą ir, ir tikrai, kad mūsų tie pasiūlymai e, prisidėtų prie to supaprastinimo, kad būtų mažiau kontrolės, kad būtų mažiau. E, ma, kad būtų trumpesnis kelias tiem galutiniam naudos davėjams. Man atrodo, mes visi dar kartu turėtume pasikalbėti apie tai, ko mes čia siekiame ir kaip tai turėtų atrodyti. E, manau, kad būtent diskusijos pradžioje turėtume nustatyti šitos esminius dalykus visi kartu, nes e, nuo to priklausys, e, kaip atrodys ta mūsų ateities sanglaudos politika. Taip pat norėčiau pasakyti, kad um, pagrindų strategijos priemonė iš tiesų uh, būtų E, tikslinga dėl jos, dėl tos strategijos gauti konkretų pasiūlymą raštu, kad galėtume paskaityti, įsigilinti ir, ir suprasti, kas turima omenyje. Manau, kad tuo turėtų būti suinteresuotos visos ES institucijos, nes manau, kad mes visi e, turime siekti savo tikslų, bet kita vertus turime užtikrinti ir lankstumą ateityje daryti tam tikrus pataisimus Taigi, e, tai būtų pora tokių minčių ir pastabų, ką jūs dar turėtumėt pakomentuoti. Dėkoju, e, Jan Olbricht. Gerbiamas komisijos nariai, aš e, norėčiau Jums pateikti keletą klausimų, nesigilindamas į smulkmenas. Aš noriu bendrai paklausti apie regionų plėtros fondo ateitį. Pirmasis klausimas yra susijęs su E, galima hipotetinė tokia padėtimi. Sakykime, kad sumažėja finansavimas, biudžetinių lėšų yra mažiau. Kaip sureaguos komisija? Kaip e, susiaurinsime sanglaudos politiką? Kaip ją sumažinsime? Ar finansinių išteklių sumažinimas pakeis vykdomą politiką? Tai yra labai svarbu ir mūsų planams, ir naudos gavėjams. Antras klausimas. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, turime galvoti ir apie laikotarpį nuo 2013 iki 2020 metų. Atspirties taškas būtų toks. Reikia e, labai aktyviai dirbti su valstybėmis narėmis rengiant programas, programavimo srityje. Toliau mes valstybėms narėms turim palikti didelę įgyvendinimo laisvę. O po to mes tas valstybės narės labai griežtai kontroliuosime. Taigi, mes turime akcentuoti programavimą ir kontrolę. Tačiau tarp tų dviejų etapų, tarp programavimo ir kontrolės, slypi didžiulė e, įgyvendinimo laisvė. Švelgdamas į šį reglamento tekstą, manau, kad e, tas laisvas įgyvendimas yra tarsi tarpinis etapas, kuris e, labai smarkiai turi būti akcentuotas e, tematiniu požiūriu. Mes parlamente turime labai aiškiai suprasti, pasisakome už tematinį koncentravimą, tačiau, kaip jūs, ponė ministrė ir ponė Krell, sakė ir akcentavo, Svarbiausia yra žinoti, ar mes įgyvendinsime uh, tą teminį koncentravimą pagal labai griežtas taisyklės, ar labiau bus galvojama teritoriškai. Mes turim sukurti aišku darbo metodą. Taigi mes turime toliau tobulinti tematinį koncentravimą, tačiau taip pat norime, kad valstybės narės išlaikytų atsakomybę už tą koncentravimą. Be abejo, valstybės narės dirbs kartu su Europos komisija. Toliau. Europos regionų plėtros fondas ERDF. Čia reikėtų numatyti labai uh, e, didelę koncentraciją, gilę koncentraciją. Turime žinoti, kokiu mastu norėsime kontroliuoti situaciją. Kitas klausimas. Europos socialinis fondas ESF. Jūs siūlėte labai konkrečių dalykų, labai konkrečių veiksmų. Todėl aš norėčiau sužinoti, kaip tie konkretūs veiksmai, pagrindiniai veiksmai um, atspindės prioritetus. Prioritetai yra labai aiškiai e, nu, nu, apibriešti. Ar iš tiesų mums reikia tiek detaliai specifikuoti viską? Paskutinis klausimas yra susijęs su to, ką sakė ponė Krelė. Kaip ERDF e pranešimo autorius, aš parlamentui norėčiau pasiūlyti kad e, atsisakytume e, tam tikrų rodiklių reglamente. Tie rodikliai turėtų būti surašyti kitokiame teisės akte. Galbūt e, tie rodikliai bus šiek tiek išplėsti, bet jie būtų pritaikyti prie kiekvienos valstybės, kiekvieno regiono ir zonos sąlygų. Kadangi jeigu mes nustatysime labai bendro pobūdžio rodiklius, jie bus visiškai nenaudingi. Ir uh, vargu ar tai atneš naudos. Taigi arba mes turime kalbėti apie e, bendras nacionalinės pajamas ir užimtumo politiką, arba e, periname prie labai konkrečių detalių. Manau, kad per daug bendri rodikliai būtų visai nenaudingi. Kaip pranešėjas aš norėčiau pasiūlyti kad tie rodikliai būtų perkelti į kitą teisės aktą. Jeigu norime nustatyti taisyklius visie, e, rodiklius visiems Europos regionams, tai tie rodikliai bus tokie migloti, kad jie mums nieko nesakys. O baigdamas norėčiau patikti klausimą ponui komisarui. Elgesio kodeksas. Ar jūs esate susipažinę su partnerystės sutartimis? Ar e, tos sutartys bus apibrėžiamos jūsų, ar valstybės narės viską nulems? Viskas čia dar kartą susiveda į vieną klausimą. Ar mums reikia daugiau laisvės, ar reikia labai konkrečios specifikos? Aš norėčiau kolegas informuoti kad e, komisijos nariui gal nereikėtų leistis į visas smulkmenas, bet jis turėtų tokias bendras politinės gairės, tendencijas pristatyti. Taigi žodis jums. No, first of all, um... Su pirma, dėl, dėl e, teisinės pozicijos. Man atrodo, kad tai yra e, toks dalykas, dėl kurio turėtume diskutuoti vėliau. Man atrodo, kad dabar e, reiktų turėti tinkamą pasiūlymą, mes turėtume diskutuoti apie to pasiūlymo turinį ir aišku, dar vyks diskusija dėl teisinio pagrindo, bet manau, kad šiuo metu žymiai svarbiau yra turėti protingą pasiūlymą, tinkamą pasiūlymą dėl šios, kaip jau minėjau, mums patiems labai naujos temos. Dėl makroekonominių sąlygų mes e, jau pasiekėme tam tikros pažangos ir manau, kad e, galbūt mes turėtume diskutuoti e, apie tai, kokia yra komisijos bendra nuomonė, nes mes jau su tam tikrais generaliniais direktoratais aptarėme teoriškai savo poziciją. Ir galbūt tai yra, pas, kad tai bus tas paskutinis įmanomas variantas ir aš pats norėčiau pasiūlyti pirmininkiai, kai tik mes turėsime tą pasiūlymą, e, tada jį, dis, jį aptarti. Aš žinau, kad ne tik jūs esate kritiškai nusiteikusi, yra ir daugiau O toliau dėl partnerystės susitarimų. Aš suprantu, kad tai yra toks tarsi skėtinis susitarimas tarp valstybių narių, e, į kurį bus įtrauktos įvairios programos, rezultatai, dėl kurių yra sutarta. Ir tada reikės pagal tos valstybės teisę e, nuspręsti, kokia kaip bus įmanoma įtraukti regionus į tas dėrybas. Mes siekiame tokio daugia šalio požiūrio ir norime įtraukti visus lygmenius į dėrybas, bet kaip jau minėjau, tai priklauso nuo valstybių narių ir aš manau, kad Atrodo, kad jau šito straipsnio formuluotė yra tam, tikras, po, tam tikra politinė pozicija ir nurodo tarsi krypti, kurią e, mes eisime. Dėl tų rodiklių visų pirma, e, tai reiktų aptarti šiek tiek vėliau su Nikolas Marti. E, kol kas reiktų atskirti skirti tuos rezultato indikatorius tuos rezultatų rodiklius vienus nuo kitų. Ir turime um, sutarti dėl to, koks bus mūsų galutinis tikslas. Taip pat atsižvelgdamas į atitinkamų darbo grupių diskusijų rezultatus, galiu pasakyti, kad pagrindinis iššūkis buvo rasti tokius rodiklius, kuriuos būtų galima taikyti visose 27, o vėliau 28 valstybėse narėse. Tai buvo tikrasis iššūkis, nes, kaip žinote, yra labai daug įmanomų interpretacijų, įvairių apibrėžčių tų pačių dalykų skirtingose šalise. Todėl mes mm, pasiremėme Eurostat e, pasiūlytą apibrėžtimi ir e, rodiklių sąrašų, galimų rodiklių sąrašų Tai, e, bet tai taip pat buvo ilgų diskusijų rezultatas. E, tai yra tik pasiūlymas, žinau, kad e, šiuo metu dar vyksta diskusijos. Bet manau, kad esminis klausimas yra sutarti dėl apibrėžčių ir tai taip pat e, iš tiesų šiuo metu yra labai svarbu susitarti dėl turinio ir dėl tų rodiklių kokybės, dėl supaprastinimo. Supaprastinimas turėtų būti. Supaprastinimui turėtų būti skirta e, daugiau laiko, mums reiktų viso pilno posėdžio, jeigu mes norėtume aptarti šią temą. Aš paprašiau savo tarnybų, kad mums visiems pateiktų uh, tam tikrą santrumpą e, tų visų detalių, kaip bus e, teikiamos mokėjimo paraiškos. E, tai yra, kiek laiko užtruks galutiniam naudos gavėjui iki to visas etapas, iki kol jis gaus pinigus. Nes iki šiol ilgiausias laikotarpis buvo du metai. E, trumpiausias buvo 8 mėnesiai. E, komisija norėtų dviejų mėnesių laikotarpio. E, o dabar kol kas yra 23-24 mėnesiai. Iš tiesų, tam galtiniam naudos davėjui, gavėjui iš tiesų atrodo, kad tai juk yra Europos fondas ir mes Europos viduje mums nereikia tiek daug laiko, bet iš tiesų kai kuriuose valstybėse narėse e, reikia daug parašų gauti. Pavyzdžiui, reikia 63 parašų vienam projektui, 63 parašus surinkti. Tai reiškia, kad e, kiekvienas, kas pasirašo tą para, paraš, paraišką, e, prisijama 6 procentus atsakomybės už tą projektą, bet man atrodo, kad tai nėra tinkamas e, požiūris. Taigi, tie galiu pasakyti, kalbant apie supaprastinimą, e, mūsų tikslas yra taip pat atskirti regionus, e, valstybės nares, e, kuriuose yra žinios e, ir patirtis, kad viskas vyksta gerai. E, ir Ir pavyzdžiui, kalbant apie audito veiklą, mes turime ateityje taip pat daryti skirtumus tarp investicijų į žmogiškus išteklius. O kalbant e, apie trukmę, nebūtų tikslinga kartoti viso proceso regione iš naujo, jeigu, jeigu visas procesas jau įvyko teigiamai ar teigiamas procesas įvyko valstybėje narėje. Grįžtant prie teminės koncentracijos, aš norėčiau pakomentuoti mūsų pasiūlymą Jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie ERDF, mes pasiūlėme labiau išsivysčiusiems regionams ir naujiesiems pereinamojo laikotarpio regionams. Jūs žinote, kad šiuose regionuose lėšų suma yra pakankamai, skiriama lėšų suma yra pakankamai žema lyginant su skurdesniais regionais. Taigi mes turime koncentruoti tam tikrą lėšų sumą ir mūsų pasiūlymas būtų toks, kad 80 procentų nuo lėšų e, turėtų būti išleistas trim, trims tiksliems. Pirmas tai būtų inovacijos, toliau antras e, MVI konkurencingumas ir trečias e, energetikos tikos naudojimo efektyvumas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Ir šitam trečiajam tikslui turėtų būti išle, išleidžiama ne mažiau kaip 20 procentų nuo to 80 procentų. Todėl aš norėčiau jūsų dabar sąžiningai paklausti, ar kalbant apie šitos tris tikslus - inovacijos ir IT, MVI konkurencingumas ir energijos efektyvumas bei atsinaujantis energijos šaltiniai, ir jeigu bus dar 20 procentų nepanaudotų pinigų, Kaip jums atrodo, kokiuose sritise e, būtų galima panaudoti tuos pinigus, kalbant apie jūsų valstybių narių projektus. Infrastruktūros trūksta ir, iš, ir, ir 5 procentus bent jau reiktų skirti iš tų 20 procentų miestų, miestų plėtrai. Gerai, Konstanca, bet man atrodo, kad kalbant apie labiau išsivyščiusius regionus, e, jau čia susidaro tokia situacija, kad tose regionuose mes negalime finansuoti infrastruktūros. Todėl, e, todėl kalbant apie mažiau išsivyščiusius regionus, čia yra tik 50 procentų lėšų, kurias privaloma išleisti tiems mano trims minėtams, e, tiksl, e, trims minėtiems tikslams ir taip pat 5 procentus reikia skirti miestų plėtrai. Bet kalbant apie e, miestus, reikia taip pat čia nepamiršti e, energijos naudojimo efektyvumo projektų, pavyzdžiui, e, namų izolacijos e, ir būsto šildymo. Būsto apšiltinimo. Ir mes jau E, paskaičiavome, kokia yra dabartinė perspektyva, man atrodo, 92 ar 93 procentai visų dabar išleidžiamų lėšų galėtų būti skiriami šioms, e, šiems priori, prioritetiniams tikslams. Dar lieka kultūrinis paveldas ir kiti tikslai, bet svarbiausias dalykas būtų, kad e, regionai turėtų nuspręsti, į ką jie koncentruosis, leisdami, nu, panaudodami tas lėšas. Ir tai būtų atsakymas. Kryptingas finansavimas. Taigi aš manau, kad visos valstybės narės ir visi regionai turės galimybę parengti pasiūlymus e, ir sprendimus, kurie atitiks jų poreikius. Janas Olbrechtas kalbėjo apie biudžetą. Iš tiesų tai priklauso nuo situacijos. Šiuo metu mūsų tikslas būtų gauti tas lėšas, kurių mes paprašėme. Ir dėl to aš savo įžanginėje kalboje jau pasakiau, kad aš siūlyčiau dėrėtis e, dėl turinio ir dėl finansų, finansų lygiai grečiai, nes iš tiesų, jeigu iš pradžių bus aptartas biudžetas arba ta finansinė dimensija, tai tuomet iškils pavojus, kad e, gali būti sugri, sugriauta ta turinio architektūra ar sąranga. Nes kažkam gal atrodys, kad labai svarbu yra pereinamojo laikotarpio regionai, e, kitiem atrodys svarbu tarp regioninis bendradarbiavimas. E, taigi mano pasiūlymas būtų, kad šios dėrybos vyktų lygiagrečiai kad išvengtume tokios problemos, kad būtų sugriautas visas turinys. Ir jeigu galiausiai bus kažkokie lėšų apkarpimai, lėšų sumažinimai, jeigu aš aišku dabar nenorėčiau apie tai jau iš karto kalbėti, bet tuomet aišku mes turėsime tos lėšų apkarpimus taikyti linijinių pagrindo, negalvoti, kad vienai sričiai neskirsime, kitai skirsi, skirsime. E, manau, kad po kelių savaičių mes e, pamatysime, e, gausime naujus rodiklius dėl BVP ir yra tikimasi, kad, bus, kad padidės BVP Ir e, dabar yra kalbama apie vieną procentą ar šiek tiek mažiau ar daugiau apie vie, negu vienas procentas, tai man atrodo, kad mes dabar turime kalbėti apie e, konkrečius skaičius, nes e, tai yra, nes pavyzdžiui, ar vienas procentas ar mažiau nei vienas procentas, tai yra labai svarbus skirtumas kalbant apie BVP. Taigi, manau, kad aš, kad mes apie tai turėtume kalbėti vėliau, nes po kelių savaičių gausime e, tikslius duomenis. Manau, kad vasarį arba kovą gausime vėliausius duomenis. Toliau dėl teritorinės atsakomybės, e, aš visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte, čia reikia geriau koordinuoti veiksmus, jeigu aš gerai Jūs supratau, reikia geriau koordinuoti veiksmus tarp regionų ir valstybių narių, kad būtų geriau paskirstita atsakomybė, kas ką daro. Taigi tiek e, kol kas. 25... Mėly kolegos, liko 25 minutės. Taigi tikrai, jeigu taip judėsime į priekį, nespėsime visų užklausyti. Dabar prašau pranešėjų kalbėti kuo galima trumpiau. Poštinaru Maner Celer Marija Igoj. Tokia tvarka kalbėsime. Ačiū, e, ponė komisarė. Pirmiausia, labai trumpai paliesiu Rumunijos klausimus ir dėl to kalbėsiu rumuniškai. Šeštadienį po pietų ir pirmadienį Rumunijos parlamento plenarnėje sesijoje premj mūsų premjeras nepagristai paskelbė apkaltinimus ir dėl to socialistai opozicijoje esantys turėtų prašyti ES stabdyti finansavimą Rumunijai pagal tuos kaltimus. Aš komisarui Han vakar nusinčiau laišką ir šyrit aš gavau matyt patį sažiningiausią atsakymą, atmetant tokius kaltinimus. Taigi aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir asmeniškai padėkoti komisarui Han. Tas atsakymas tikrai išsaugo jūsų ir visos komisijos garbę. ES darbo tvarkė negali būti įtraukiama į vidinės polemikas. Rumunijoje iš tiesų pas mus yra įsisavinimo problemų. Pavyzdžiui, Connecting Europe priemonė. Žinome, kad situacija yra tikrai sudėtinga. Ne tik parlamentarai, bet ir taryboje ginčijamasi iš kur paimti tuo, tuos 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondų ir skirti Connecting Europe priemoniai. Na, aš detaliai, nesileisiu detalės dėl bendro valdymo, centralizuoto valdymo ir panašiai. Bet likščioliai kol kas mes dar neturime aiškaus atsakymo, kodėl kaip, kokie yra principai, kokie yra kriterijai, kaip įvertinti naudą ir panašiai. Taigi, ponia komisarė, pateikite mums priežasčių, kodėl mes turėtume pritarti šią idėją, kad galėtume įstikinę, ar ji yra racionali. Antras dalykas dėl energijos taupimo būsto srityje. Aš atkreipiu dėmesį tai, ką Jūs pasakėte. Labai svarbu nepamiršti, kad ir sanglaudos fondo lėšos gali būti panaudojamos šiais tikslais nes tai yra, daro ir ekonominę, ir socialinę įtaką poveikį. Aš ir su komisija, ir su regionų komitetu kalbėjau ir visi pritarė tam, kad iš sąngodos fondų lėšų būtų skiriamas finansavimas energijos taupimui būstos rytyje. Ir aš tikiuosi, kad jūs kaip komisaras irgi pritarsite šiai nuomonė, nes tai yra naudinga irgi didinant įsisavinimo mastus. Ir taip pat kaip jūs ketinate dirbti su komisaro Patočniku, tam, kad naujosios direktyvos dėl aplinkos, poveikio, aplinkos poveikio vertinimo užkis kelią principui, kai, kad nesikeistų teršėjas moka, nebūtų keičiama teršėjas moka politika. Atitinkamuose sutarties straipsniuose teigiama, kad tik tai, jeigu teršėjas nesumoka, tuo met yra iš sanglaudos fondų paimamos lėšos didelių nelaimių atveju. Tačiau tai jau yra ekstremalios sąlygos ir negalime to taikyti įprastiniu būdu. Teršėjas turi mokėti. Taigi aš tikiuosi, su kad komisaru Patočniku jūs kartu kažkaip sustiprinsite komisijos galimybę užkirsti kelią tokioms galimybėms kad nebūtų sukurta tokia sąlyga poveikio, aplinkos poveikio vertinimo sistemoje. Ačiū, Rika. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisarui už puikų pristatymą. Norėčiau pakomentuoti keletą klausimų, kuriuos aptarinėjome. Pirmiausia, teminis koncentravimas. Kaip sakė teminė, teminės apreptis, kai sakė kiti tai kolegos, čia yra nemažai problemų. Pavyzdžiui, ETC reglamente, už kurį esu pranešėję, kalbama apie įvairius tikslus, tačiau buvo pamiršta daug temų, tokių temų, kurios sustiprintų tarp valstybinį bendradarbiavimą. Ypatingi klausimai, aišku, yra transporto klausimai, kurių ten pasigendame. Na ir svarbu čia užtikrinti daugiau lankstumo, tam, kad būtų galima parinkti daugiau temų nei, nei tos keturios, kurios yra paminėtos. Dabar dėl tikslinių lėšų. Siekiant efektyvumo, turime pripažinti, kad kai kuriuose valstybėse tai sukels problemų ir dėl to turime atsižvelgti į įvairių valstybių situacijas e, klimato ar aplinkosaugos rytyje, taigi šiek tiek kritiškai vertinu šį klausimą. Dabar dėl e, partnerystės sutarčių. Tai yra labai svarbus atspirties taškas, kad regionai irgi būtų įtraukti rengiant tą tekstą. Privaloma tvarka, nes šiuo metu jau kai kuriuose valstybėse žmonės yra susirūpinę, kad regionai yra pamirštami ir nėra įtraukiami į sprendimų prieimimo procedūras. Ir taip pat aš norėčiau čia dar Jums užduoti klausimą dėl ETC reglamento. Kiek pragmatiškai jis bus susijęs su partnerystės sutartimis? Na, o dėl rodiklių. Norėčiau, kad komisija išsakytų savo poziciją ir labiau ją paaiškintų. O dėl panašu, kad čia bus keli skirtingi dokumentai susijęs su ETC reglamentu. Na, o dar keletą žodžių dėl supaprastinimo. Norime iškių pasiūlymų iš komisijos. Per šį programavimo laikotarpį supaprastinimo klausimai, e, vienkartinės išmokos ir panašiai, ar tokia praktika bus keičiama, ar esate numatę naujų priemonių Na ir galiausiai dėl bendro strateginio pagrindo. Man tiesiog įdomu, kiek realiai tai paveiks praktikoje programas ir koks bus partnerystės sutarčių turinys. Labai svarbu, kad mes kalbėtumėme ne vien tik tai apie pagrindus, turime kažkaip ir tuos barjerus, kliūtis sumažinti. Ir dar vienas klausimas, kurį trumpai norėčiau paliesti. Tai yra perinamo laikotarpio regionai. Aš norėčiau, kad komisija pateiktų aiškius skaičius, ką tai praktikoje reikš. Nes kol kas tik tai žinome, kad jeigu lygintumėme dabartinius konvergencinius regionus, matome, kad gyventojų skaičiaus rodiklis mažėja tuose, bus mažesnis tuose perinimo laikotarpio regionuose. Perinimo laikotarpio regionuose gyventojai, gyventojų skaičius išauks priklausomai nuo phasing in ir phasing out situacijos. Taigi, iš principo, kaštai smarkiai išauks, jeigu lygintumėme dabartinę padėtį ir padėtį, kuri bus ateityje, kitame programinėme laikotarpyje, jeigu patenki į tą pernimo laikotarpio regioną. Taigi gal galite aiškesnių skaičių pateikti, skaičių pateikti dėl to, kaip tai atrodys praktikoje, kokie tai bus kaštai. Joachim. Danke, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė Han, dėkoju Jums už tai, kad vėl turime galimybę su Jumis padiskutuoti. Man atrodo, dabar kaip tik yra labai svarbus laikotarpis dėl, tiek dėl atskirų reglamentų, e, tiek dėl atskirų fondų. Aš turėsiu daug įvairių klausimų, tačiau manau, kad Tuos klausimus bus galima išsiaiškinti su jūsų skyriaus vadovu ar su jūsų darbuotojais, tačiau dabar mane dominantis esminis klausimas yra politinis klausimas. Kaip jūs, kaip už regionų politiką atsakingas komisaras, e, e, e reaguojate į diskusijas komisijoje ir e, diskusijas taryboje. E, ir tokie žodžiai kaip e, paskolų krizė, valiutų stabilumo iš, išge, išgelbėjimas, e, taupimo planai ir šiandien, pavyzdžiui, spaudoje pilna, pilna vėl kažkokių krizės e, e pranašyščių ir, apra, pavyzdžiui, yra pranašaujama, kad auks nedarbo lygis dar Europos Sąjungoje. Taigi, e, kaip kaip jūs reaguojate į tokias diskusijas, kaip jūs disku, diskutuojate ir tuo pačiu metu mes tarsi kūrėme e, pagrindų strategiją dėl mūsų paramos politikos, tačiau atrodo, kad komisijoje vis tiek kiekvienas e, komisaras e, dirba tik savo darbą, savo sriti, srityje ir nėra tarsi sujungiamos tos politikos ir aš ne, ne, nesuprantu, e, kur kur suartės tos politikos, kaip jos veiks bendrai. E, bent jau iš jūsų, e, iš komisijos elgesio to nesimato. E, galbūt, e, pavyzdžiui, Horizontas 2020 galėtų būti ta programa, kurioje bus sinergijos efektas, tai galėtų būti vienas pavyzdys. E, tačiau dauguma jūsų kolegų taip pat pabrėžia tą tokį neaiškumą iki e, gruodžio 31 dienos ES pirmininkavo Lenkija kuri ir jos pirmininkavimas buvo puikus, o jinai e, pirmininkaujanti valstybė Lenkija taip pat labai gerai organizacinė prasme nagrinėjo sanglaudos politikos klausimą. Šiandien mes e, išgirdome Danijos ministro, e, Danijos pirmininkavimo programos pristatymą ir jis labai santūriai kalbėjo apie tą Lenkijos darbo sąsą sanglaudos politikos rytyje. Taigi, kalbant apie sanglaudos ir struktūros politiką, man atrodo, kad mums čia dar uh, užtruks kažkiek laiko, kol mes įgyvendinsime savo tikslus, nes atrodo, kad Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, čia ne, neprisijungs prie tų tikslų. E, pavyzdžiui, e, Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, mini tik dvi datas balandį ir birželį, o iki to laiko, anot Danijos ministrų, nėra suplanuoti e, ministrų susitikimai. Tačiau manau, kad jau ir iki to laiko reikia išsiaiškinti tuos turinio klausimus, kurie buvo užduoti čia šiandienėje diskusijoje. Ir nors mes e, abejojame e, dėl, makro, dėl tų makro, makroekonominių sąlygų, ir mes nežinome, ar tai turėtų būti sanglaudos ir struktūros politikos dalis. Tačiau, pavyzdžiui, kolega Postinarų pateikė pavyzdį iš Rumunijos, o šiandien laikraščiuose aš perskaičiau, kad Vengrijai e, yra e, grasinama, jeigu ji nesilaikys e, atitinkamų atitinkamų nuostatų, jei bus nutrauktas lėšų skirimas iš struktūrinių fondų. Taigi tai atrodo, e, mes matome, kaip tai atsispindi praktikoje ir man atrodo, kad dabar esminis klausimas yra, kaip jūs įsivaizduojate tokius iššūkius, e, ką jūs žadate daryti, kokie bus pirmieji žingsniai e, ir visų pirma, tai reikia užsibriežti, kokioje kokia dabar yra struktūros ir sanglaudos politikų vieta. Man atrodo, jų pagrindinis tikslas yra stiprinti ES regionus, e, skurti e, darbo vietas ir negalima žiūrėti iš tas politikas kaip į kažkokias atskiras e, priemonės ir galimybę per jas siekti kitų politinių tikslų. kai kartais tai atrodo būtina. Tai dėkoju. Ačiū, Erik, ir aš tikiuosi, kad jūs trumpiau kalbėsit. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį ir sveikinu jūs tapus vėl mūsų pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Apgailestauju, bet atrodo, kad mes visi kalbėsim taip pat. Čia komitete Mes sutarėme dėl kriterijų, jūs prašėte mūsų padėjėjų jums padėti ir aš kaip Europos socialinio fondo šešėlį. Labai norėjau paklausti, nes man labai svarbu, ar galime išlaikyti tą 25 procentų ribą, nes tai nepaprastai svarbu, bet dabartinėmis aplinkybėmis. Ar galime užtikrinti, kad Europos socialinis fondas išlaikys savo specifiką ir išliks Europos socialinės politikos kertinis akmuo? Turime skatinti ilgalaikį kokybišką užimtumą, kad žmonės dabar išstumti iš darbo rinkos galėtų galiausiai grįžti ją ir rasti darbą. Tuo pat metu turime mažinti socialinę neligybę ir didelius skurdo skaičius. Kalbant apie minimales kvotas, kalbėjome apie 25, 40 ir 52 procentus. Aš manau, kad pagrindinis kriterijus turėtų būti veiksmingas fondų panaudojimas. Todėl aš nemanau, kad kvotos turėtų būti nustatytos pagal regionų tipą. Kadangi negalima pritaikyti vieno modelio visiems regionams. Taip pat aš manau, kad labai svarbu kelti kitą klausimą, tai yra teminė koncentracija ir lankstumą. Žinoma, būtina užtikrinti, kad Europa 2020 strategija būtų išlaikyta dėmesio centre, tačiau jau daug kartų esame komisijos nariui Han sakę, kad sanglaudos politika yra kur kas daugiau negu tik Europa 2020 strategijos įgyvendimo priemonė. Todėl labai svarbu suteikti tam tikro lankstumo šiam procesui, išlaikant specifinius poreikius, kurie egzistuoja e, tam tikrose regionuose. O pagrindinis tikslas turi būti socialinė trauktis ir kova su skurdu. Dar du apribojimai yra nustatyti. 18 prioritetų yra nustatyta investicijoms. Mes čia irgi tikimės, kad bus laikomasi lankstumo reikia skirti dėmesio valstybių narių specialiems ir regionų specialiems poreikiams. Ir aš manau, kad reikėtų vengti vieno e, kurpalio pritaikymo visiems. Reikėtų sukurti lankščią paskatų sistemą, kuris suteiktų daugybę veikimo galimybių. Konstantas kalbėjo apie partnerių dalyvavimą. Europos komisijos pasiūlyme apie tai nėra kalbama. Aš manau, kad yra labai svarbu apibriežti kiekvienos suinteresuotos pusės, kiekvieno veikėjo procese konkretų vaidmenį. Komisijos narys turi už 10 minučių išeiti. Dar trys koordinatoriai nori pasakyti ir Vilusas ilgas aršas kalbėtojų. Gerbim koordinatoriai, jeigu jūs turite klausimus, tai teikit, o diskusijai laiko nebeliko. Galėsim padiskutuoti vėliau, kai Nikolas Martin liks su mumis. Taigi dabar tik tai klausimai komisijos nariui. Pone Manesku, Alfonsi, Omadžiai. Ar jūs turit klausimų? O paskui ilgas sąrašas e, kitų parlamentarų. Koordinatoriai ir kas nors turite klausimų? Taip, ponė Manesku. Mulțumesc, doamna președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu glaustai, kadangi trūksta laiko. Manau, kad komisijos nariu reikia padėkoti už jo pasisakymą pradinį. Norėčiau, gerbiamas komisijos nariai, tik jūsų paprašyti, paklausti, kokiu mastu galite jūs mus patikinti, užtikrinti, kad e, Europos komisijoje išlaikysite savo poziciją ir sugebėsite apginti sanglaudos politiką. Turiu galvoje makrokondicionalumą. Taigi turime vengti tokios situacijos, kurioje sanglaudos politika taptų pagrindinė sankcionavimo valstybių narių priemonė. Turiu galvoje tas valstybės narės, kurios dirba nepakankamai gerai. Kaip jūs, ar jūs galite mus patikinti, kad darysite kažką e, užtikrindama supaprastinimą? Daug yra kalbama apie supaprastinimą ir aš čia e, smulkmenų nekelsiu. Manau, kad lankstumo reikia daugiau. E, nes e, nėra veiksminga taikyti tokį patį procentą visoms valstybėms narėms, nesižvelgiant į kiekvienos šalies išsivystimo lygį ir specifinius poreikius. Galiausiai urbanistinė darbo atvarkė, miestų darbo atvarkė. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tą 20 miestų sąrašą ir bendruosius rodiklius, kurie jau čia buvo paminėti. Tie rodikliai dabar yra palankesni didiesiems regionams, tačiau jie netenkina urbanistinės plėtros tikslų, kurie iškyla daugeliu valstybių narių. Kitas svarbus aspektas - e, finansavimo stambiosioms bendrovėms e, apribojimas. Per ankstesnius finansavimo laikotarpius matėme, kad labai puikiai bendradarbiaudavo stambiausios bendrovės ir mažos bei vidutinės įmonės. Galbūt galėtume rasti būdų, išsaugoti galimybę per kitą programavimo laikotarpį stambiosioms bendrovėms pasinaudoti teikiamais finansais, bendradarbiaujant su MVI, nes mesgi norime remti MVI, mažas ir vidutinės įmonės. Ar jūs turite dar klausimų komisijai? Taip. Gerbiamas komisijos nariai, aš pabandysiu sutrumpinti savo pasisakymą, kad jūs galėtumėte atsakyti, o be to to reikalauja pirmininkė. Pirmas dalykas - strateginio prasme. E, jūsų pasiūlymas yra labai novatoriškas ir mes apgailestavome, kad jo neseka tikslesnis, konkretesnis pasiūlymas. Mes jūs skatiname e, tą strateginį tekstą papildyti detalėmis. E, mums atrodo, kad reikėtų panaikyti dviprasiškumą, nes e, E, sanglaudos politika nėra Europa 2020 strategija. Taip, jį įeina į strategiją Europa 2020, bet ji negali apsiriboti tik tuo. Teritorinė sanglauda yra kas kita, apie ją yra kalbama sutartyje. Jūsų pasiūlymai dėl šių tikslų, man atrodo, apsiriboja Europa 2020 strategiją. Kita specifinė problema, kuri atrodo mums labai aktuali, tai yra sanglaudos suskaldimas, nes sanglaudos politika yra gyvenama labai skirtingai skirtingose regionuose. Yra regionų, kur yra e, labai senyvi gyventojai, kitur yra labai daug neįgaliųjų ir e, kitos labiau kenčia nuo ekonominių sąlygų. Ir ta e, skirtinga, skirtingi sanglaudos poreikiai turi būti kažkaip koordinuojami, kad visos valstybės narės galėtų dalyvauti e, dialoge ir komisija turėtų parengti konkrečią programą tam. Aš norėčiau dar apie struktūrinius trūkumus, struktūrinės politikos trūkumus pakalbėti. Mano pasiūlyme, ypač 164-ame, e, e, e, tame, kuris yra susijęs su 164 sutarties straipsniu, yra nepakankamai kalbama apie salas ir kalnų regionus Mes norėtume iš jūsų pasiūlymo aiškiau matyti, kaip e, galėsime e, skirtingus e, teisės aktus, pavyzdžiui, skirtingus fondus, pavyzdžiui, regionų plėtros fondą ir socialinį fondą taikyti tokiems specifiniams regionams. E, sanglaudos politikos srityje e, yra numat, nustatyti tarpiniai regionai. Jūsų pasiūlyme apie tai yra labai kalbama aiškiai, ar yra numatytas pakankamas lankstumas jiems, nors finansavimas, kaip žinia, yra numatytas. Mes norėtume, kad tie tarpiniai regionai turėtų ir tam tikrą tarpinį lankstumą. Ir dar vienas dalykas yra su, su tuo, apie ką jau buvo kalbėta, supaprastinimas. Skaitant šį tekstą, man susidaro jausmas, kad supaprastinimas iš esmės yra susijęs tik su Europos komisijos gyvenimo supaprastinimu. Ir mes jūsų komisijos, jūsų pasiūlyme e, nematome jokių idėjų, kurios supaprastintų paprastų žmonių gyvenimą. Strasbūrė neseniai mes kalbėjome, kad e, jeigu mes prikursime dar daugiau problemų, tai e, prisidės e, biurokratinių problemų, tai e, nedarbo lygis tik didės. E, mes turėtume, e, norėtume jūsų atsakymo į šį svarbų klausimą supaprastimas turi būti gyvendinamas iki galo, iki naudos gavėjo ligmens. Kaip naujokas, gal galite per pusę minutės, per minutę pasakyti tai, ką norite? Pone pirmininkė, ačiū labai, aš pasistengsiu, kuo galima greičiau užduoti klausimą dėl ultraperiferinių regionų. Naujajame reglamente, trečiajame skirsnyje, yra nuostatos dėl kaštų papildomų kaštų finans, e, kompensavimo tiems regionams. To prašė ir komisija. Tas finansavimas per pus buvo sumažintas ir, ponė komisarė, gal galite pasakyti, kokiu pagrindu komisija tiek taip smarkiai sumažino finansavimą, ar tai turės katastrofiškų padarinių visiems ultraperiferiniams e, regionams. Ačiū. Dar pusę minutės Guodmaniui ir po to pasakys komisaras. Ačiū. Čia skaičiai yra svarbiausi. Jeigu paimtumėme phasing in ir phasing out kartu, tai yra 26,32 milijardai. Jeigu paimtumėme lėšas iš tarpinių regionų, kitoje daugia finansinėje programoje yra tai yra 8,95 milijardo, 47 procentais išauga. Konvergencinių regionų atveju minus 20 procentų, konkurencingumo regionams minus 4 procento. Klausimas vienas, kodėl toks neproporcingas požiūris į situaciją? Jeigu nustatomi tarpiniai regionai, kodėl tuo pačiu metu yra didinamos uh, 47 procentais lėšos. Tik ką grįžau iš Levandovskio pasisakymo biudžeto komitete. Tikrai bandoma karpyti biudžetą nuo viršaus iki apačios. Tačiau kodėl toks neproporcingas požiūris tiems trims regionų kategorijoms? Ačiū. Dar viena, vienas koordinatorius Vlasak. Olgi Vlasik, labai trumpai, jeigu galima. Ačiū, ponė pirmininkė. Du trumpi klausimai. Numatytos sąlygos tam, kad veiksmingesnis būtų sanglos politikos valdymas. Tai yra labai svarbu krizės momentu. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl nenustačius sąlygų toms valstybėms, kur, kurios neturi ekonominių problemų. Dėl elektroninės vyriausybės elektroninio valdymo. Ar elektroniniai ryšiai neturėtų būti plėtojami kartu su paprastais ryšiais? Ačiū. Kaip Jūs atsakysite, komisarė? Jums irgi tik tris minutės e, skiriu. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, Europa 2020. Man atrodo, kad mes visi sutarėme dėl to, kad mes siekiame tikslų, kuriuos užsibrėžėme. Ir nesvarbu, ar mes kovojame su skurdu, ar didiname užimtumą, kuriame darbo vietas, ar e, didiname išsilavinusių gyventojų skaičių, vis tiek visiems regionam turėtų galioti tos pačios e, taisyklės, nesvarbu, ar jie yra tankiai gyvenami, ar e, rečiau apgyvendinti. Nes, pavyzdžiui, aš neseniai domėjausi kai kuriais Prancūzijos regionais ir yra e, tokių regionų, kur yra didžiulis gyventojų tankumas, tankumas, o kai kuriuose mažas gyventojų tankumas, tačiau nedarbo lygis visose tose regionuose yra vienodai didelis. Taigi mes turime galbūt kovoti kirtingo, skirtingomis priemonėmis skirtingose regionuose, bet tikslas visur yra vienas ir tai yra bendras Europos 2020 strategijos tikslas, nes toje Europo 2020 strategijoje yra nurodyti konkretus tikslai ir, e, aišku, sprendimų reikia žiūrėti, e, ieškoti atsižvelgiant į kiekvieno regiono e, po, pobūdį. Ir man atrodo, kad įmonių kūrimas bet kokiu atveju prisideda prie to, kad mažėtų nedarbo lygis, nes įmonių kūrimas kuria darbo vietas. Ir aš nuolat pateikiu šį pavyzdį ir girdžiu, kad taip ir vyksta. Mes turime 23 milijonus mažų ir vidutinių įmonių Europoje ir visai atsitiktinai sutampa tie skaičiai, yra 23 milijonai bedarbių Europoje. Taigi, jeigu ir atrodo, kad jeigu įkursime dar tiek įmonių, tai, tai e, bus iš E, bus išspręsta nedarbo problema. Tačiau iš tiesų ne, nereikia tikėtis, kad 500 stambiųjų įmonių išspręs visas problemas. Taigi mes matome, kad mūsų sprendimai turi būti orientuoti į mažas ir vidutinės įmonės, turime joms padėti, o tai bus įmanoma tik tai tada, jeigu mes prisimsime politinę atsakomybę už lūkesčius ir viltis, kurias suteikėme. Negalima visiems žmonėms sakyti, kad rytoj sužlugs pasaulis pasaulis, nes kodėl tada reikia e, investuoti, e, jeigu pasaulis žlugs. E, kam investuoti, jeigu visi politikai Europoje sako, kad rytoj viskas sužlugs? Man atrodo, kad politikos užduotis turėtų būti tokia nereikia meluoti, bet nereikia nuolat akcentuoti, kad rytoj bus viskas baigta. Man atrodo, kad mes turime išlikti realistai, tačiau turime vis tiek e, parodyti perspektyvas, ieškoti tų ateities perspektyvų ir man atrodo, kad būkime realistai, bet matykime, kad taurė yra e, pusiau pilna, o ne pusiau tuščia. Taigi, e, aš žinau, kad e, tam tikrą prasme e, aš savo darbę susiduriu su tokiais netgi mažais karais ar ginčiai, tačiau galiu pasakyti, kad ką visą laiką kartojau, aš kaip už regionų plėtrą atsakingas komisaras negaliu metų pabaigoje pasakyti, mes ten ir ten su, sutaupėme tikslų. Pagrindinis mano tikslas yra e, pasakyti jums, kad visas lėšas mes išleidome tikslingai, orientuodamiesi į augimą, į ateities perspektyvas. Aš bent jau taip suprantu savo darbą, toks yra mano tikslas. Ir, e, Aš atsižvelgdamas į tokią tikslo e, formuluotę, e, dalyvauju vairiose dėrybose, darbo pokalbiuose, e, kalbant apie Vengriją. Vengrija bus pirmoji šalis, kur bus taikoma ta priemonė, nebus sustabdyti mokėjimai, tačiau nuo 2013 metų nebebus asignavimų mokėjimams E, tai yra tai, kas jau dabar pradėta, tai, tai bus tęsiama ir man atrodo, kad E, šita priemonė, kuri jau egzistuoja 20 metų, bet kuri iki šiol niekuomet nebuvo panaudota, e, jinai yra politinė priemonė ir aš tikiuosi, kad ji bus praktiškai ir teisingai gyvendinta ir tikiuosi, kad jos tikslas nebus e, nutraukti visus mokėjimus, kad būtų sustabdyti visi projektai. Tiesiog tai turės įtakos ateityje ir, ir Nuo dabar iki 2013 metų dar yra laiko. Dėl supaprastinimo galiu pasakyti vieną dalyką. E, galbūt būtų tikslinga e, kalbėti šią temą, kai kalbėsime apie 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Nes iš vienos pusės mes turime kontroliuoti, privalome kontroliuoti, tačiau kita vertus. E, struktūrinių fondų klientai turėtų būti neužkraunami, e, ant jų neturėtų būti užkraunama biurokratinė našta. Taigi turime e, atrasti subalansuotą požiūrį e, ir prašau jūsų regionų plėtros komitetui padėti man. Kartu bendradarbiaukite su kitais komitetais ir atraskite tą pusiausvyrą tarp būtinos kontrolės ir e, biurokratinės naštos. Taip pat e, man yra labai svarbu pasakyti, kalbant apie ESF e ar apie energijos vartojimo e, efektyvumą, susidaro įspūdis, kad mes tarsi nenorime atsisakome bet kokio lankstumo, kai sakome, kad turi išleisti 20 procentų ir nedaugiau ir nemažiau, arba 25 procentus ESF nedaugiau ir nemažiau. Tačiau iš tiesų tai tas skaičius yra mažiausiai 20 procentų arba mažiausiai 25 procentai ir tas žodis mažiausiai ir sukuria tą lankstumą, tą lankstumą, kurio reikia regionams, e, kaip jie e, panaudos tas lėšas. Taigi manau, kad čia dar lieka veiksmų laisvės, kalbant apie pereinamojo laiko tarp regionus. Pokyčiai atsiranda tada, kai keičiasi regionų skaičius. Dabar e, iš 271 regiono 84 yra konvergencijos regionai, o ateityje tai bus 64-68 regionai, taigi bus 31 e, milijonų žmonių mažiau, kurie gyvens e, skurdžiose regionuose ir todėl e, lėšų e, skaičius, lėšų skiriamų e, neišsivyščiusiems regionams taip pat sumažės dėl to, kad yra skaičiuojamas žmonių gyvenančių tuose regionuose skaičius. Ir tokiu būdu tie, tad, tos lėšos pereis pereinamą laikotarpį regionams. Taigi tokiu būdu atsiranda pusiausvira tarp neišsivyščiusių regionų ir pereinamojo laikotarpio regionų. Ir taip yra paaiškinamas, taip galima atsakyti į kolegės iš Suomijos klausimą. Aišku, gyventojų skaičius nėra svarbiausias dalykas, bet, bet BVP lygmuo atskirų regionų yra svarbiausias rodiklis, pagal kurį regionai priskiriami prie e, vienų ar kitų regionų. Taigi e, ne, nespėjau atsakyti visus klausimus, bent jau apibrėžiau juos visus. Aš norėčiau baigdamas padėkoti visiems, kurie daug metų sėkmingai dirbo regionų politikos rytyje. Norėčiau padėkoti mūsų ankstesniam. Um, E, generaliniam direktoriui Dirk Hana, kuris e, tikrai buvo atsidavęs savo darbui ir e, netgi nepastebėjome, kad jis sausio pirmą dieną į, išeis į pensiją, mes to nejautėme. Taigi aš norėčiau padėkoti visiems darbuotojams ir tikriausiai žinote, kad e, nuo vasario pirmos dienos e, pradės darbą naujas generalinis direktorius, tai bus labai patyręs žmogus, kuris jau keletą metų dirbo regiono politikos rytyje. E, jis taip pat devintajame dešimtmetyje dirbo įvairių komisarų kabinetuose, taigi tikrai tokia įvairia pusė asmenybė ir manau, kad e, e, tas žmogus tikrai tiks šioms pareigoms. Dėkoju. Uh, thank you, Commissioner, very much. And, um, so we will continue and. Dėkoju, komisarė, tęsėme darbą. tikrai tikimės, kad jūsų generalinis e, direktorius irgi pateiks mums daug atsakymų ir kad jis bus aktyvus. Ir mes, aišku, tęsime diskusijas. Um, like as... Mėly kolegos, keletą kartų komisaras kalbėjo apie, atkreipė dėmesį Nikola, Nikola Martin, kuris e, galės atsakyti ir papildyti atsakymus. Gal e, jūs galėtumėte trumpai pakomentuoti, po to perėsime prie diskusijų tais, apie tuos keturis klausimus. Yra dar dešimt žmonių, kurie neturėjo galimybės užduoti klausimų, taigi tą galimybę jie dar turės. Ačiū, pirmininkė. Įvairi, daug įvairių klausimų komisaras e, keletą jų aptarė, ne visus e, galėjo detaliai aptarti. Pirmiausia, gal nuo, nuo supaprastinimo pradėsiu. Komisaras Hanas kalbėjo apie supaprastinimą, bet aš norėčiau grįžti prie konkretaus iš, užduoto klausimo. Buvo teigiama, kad komisija nepasiekė rezultatų šioje srityje ir daugiau dėmesio skyrė supaprastinimui komisijos viduje, o ne supaprastinimui naudos, naudos gavėjų labui. Mūsų vertinimu taip nėra ir būtų labai naudinga būtent apie tai padiskutuoti detaliau nes tik žvelgiant į detalės tai taps akivaizdu, bet galėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kur ypatingai daug dėmesio skyrėme pasiūlymuose pakete e, supaprastinti situaciją naudos gavėjams. Pirmiausia, tai yra supaprastinti kaštai ir sąlygos. Mes išplėtėme galimybę naudoti su, su paprastais kaštais naudos gavėjams ir pamatėme, kad yra vienas ryčių, kur galima daug naudos gauti ir dėl atitinkamų atitikties taisyklių. Dabar yra penkių fondų atveju numatytos vienodos taisyklės ir tai iš tiesų yra labai naudinga naudos gavėjams. Dar vienas puikus pavyzdys audito srityje, nes gavome informaciją iš suinteresuotų asmenų ir panašu, kad audito našta yra vertinama problematiškai, ypatingai smulkiems naudos gavėjams. Taigi mes įvedėme proporcingumo principą tam, kad nedidelių operacijų atveju nebūtų rengiamas auditas kasmet. Tai yra vat, keletas tokių pavyzdžių. Taip pat reiktų matyt paminėti, kad komisija ketina greitai paskelbti komunikatą, kur bus kalbama apie įvairias politikos sritis pagal daugiametę finansinę programą, kad parodytų, kur mūsų manimų įgyvendinome supaprastinimo įsipareigojimus. Ten bus daugiau detal, detalesnių pavyzdžių. Keletą žodžių dėl, dėl bendros strategin, pagrindų strategijos. Kaip sakė komisaras Hanas, per ateinančias savaitės mes parengsime, nef, pasiūlysime neoficialų dokumentą, kur bus išsakyti pagrindiniai mūsų vertinimų teis, svarbiausi elementai toje pagrindų strategijoje. Uh, Aišku, pagrindinis tikslas yra išspręsti sudėtingas situacijas ir būtent tokiu būdu mes galėtumėme kur kas geresnių rezultatų pasiekti, integruojant lėšų panaudojimą. Taigi vienas pagrindinių tikslų bus praktinės gairias pasiūlyti, kaip valstybės narės, naudodamos lėšus, žino, ką daryti su regionės plėtros fondu, socialiniu fondu, žinotų, ką galima būtų padaryti su kaimo plėtros fondu ir kaip jie yra susiję su turimomis lėšomis pagal horizontą 20, strategijos, 20, strategijos 2020 horizonte. Taigi tai tikimės bus labai praktiškai naudingas dokumentas. Mes pristatysime pagrindinius elementus ir tada išklausysime jūsų nuomonės, ar, jie, ar tai jums yra naudinga. Dėl rodiklių. Aš manau, kad mes tikrai atvirai vertiname šias rodiklių klausimą ir jie gali būti deleguotose aktuose numatyti, tačiau galime pasimokyti iš praeities ir dažnai rodiklių pagrindų yra renkama informacija apie tai, kaip naudojamos ES lėšos. Ir aišku, kyla daug klausimų, kur patenka pinigai, ko, ko jie duoda, koks rezultatas ir panašiai. Dėl to labai svarbu turėti bendrus rodiklius, nes tik tai bendrų rodiklių pagrindų galima sukaupti ir apdoroti tą informaciją. Jeigu kiekvienai programai bus numatyti atskiri rodikliai, bendro paveikslo neturėsime. Taigi reikia bent kažkiek bendrų rodiklių tam, kad būtų galima su, atlikti tokias suvestines. Ir Po to, aišku, galima papildyti specifiniais rodikliais. Ir kaip sakė komisaras, bendri rodikliai yra naudojami pasiektų rezultatų atveju, tų bendrų rodiklių pagrindų tikrai galime pateikti informacijos apie tai, kaip yra naudojamos lėšos, kokiais tikslais ir kur jos nusėda. Trumpai dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Čia matome skirtingą kitokį požiūrį į teminę, teminės koncentracijas, nes tikslas kitas, pobūdis kitas, tačiau svarbu nepamiršti, kad turimų lėšų kiekis teritorinio bendradarbiavimo programoms yra kur kas mažesnis nei pagrindinėms programoms. Nedidelis tiesiog yra numatytas tas finansavimas. Na, o principas štai koks. Tas finansavimas turi būti tikslinis. Negalima jo paskirstyti per dėm plačiai, nes kalba eina apie teritorinio bendradarbiavimo programas ir jų pasiekiamus rezultatus. Dėl to ir taikomas koncentravimo mechanizmas, tačiau jis yra susijęs su eile teminių tikslų. Teminiai tikslai iš principo yra gan platūs. Tuose teminiuose tiksluose yra įvairiūs investiciniai prioritetai ir panašiai. Na, o papildomas lankstumo elementas numatytas teritoriniam bendradarbiavimui yra įvairūs investa investavimo prioritetai, kurie yra susiję su socialinio fondo veiksmais. Taigi lėšas galima panaudoti ETC projektams ir susijęti tai su makroekonominiais regionais, tam, kad tos programos e, būtų panaudojamos rengiant makro regioninės strategijas. Dar viena pastaba, komisaras, man atrodo, dar ne, ne, neturėjo laiko sugrįžti prie stambių įmonių e, finansavimo. Toks apribojimas numatytas komisijos pasiūlyme, tai nėra totalus apribojimas, tačiau tiesiog yra, nėra įtraukiama e, tiesioginė parama, tiesioginė pagalba. Tiesiog bandoma, kuo galima geriau pasinaudoti europinėmis lėšomis ir mūsų vertinimai rodo, kad geriau remti smulkės vidutinės įmonės. Ir komisaras e, aiškiai pasakė, kaip būtų galima sukurti darbo vietas ir kokiu būdu. Dėl to mes manome, kad racionaliau būtų daugiau dėmesio paramos įmonėms rytyje skirti uh, smulkioms didinėms įmonėms. Aišku, yra galimybė remti ir stambes įmonės, tačiau tai daugiau jau yra susiję su tikslinėmis investicijomis, mokslinio tyrimų srityje, inovacijų srityje. Tai nėra tiesioginė paprasta, tiesioginės paprastos investicijos. Taigi tiek pirmininkė pagrindinių minčių ir po to grįšiu dar prie kitų dalykų, jeigu kažką dar praleidau. Uh, I, I <laughs> just don't like it. Pirmininkė kalba be mikrofono. Pone Boskar, aš žinau, kad tas klausimas jums labai rūpi. Connecting Europe priemonė neįeina į sanglaudos politikos paketą. Tai yra atskiras teisės aktų pasiūlymas, kurį parengė komisija. Ryšys atsiranda dėl tų dešimties milijonų, kurie ateina iš sanglaudos fondų. Svarbu matyti, kad ši Connecting Europe priemonės dalis turėtų būti vertinama kartu su finansavimu iš sanglaudos politikos, kad taip būtų galima pasiekti bendrų tikslų, ypač transeuropinių tinklų transporto srityje e, požiūriu. Turime sukurti tokias įgyvendinimo sistemas, kurios leistų kuo geriau, optimaliau išnaudoti e, ir sukurti ryšius e, transeuropiniuose tinkluose, ten taip tinkluose. Labai svarbu, kad kuriant šiuos mechanizmus būtų užtikrinta valstybėms narėms galimybė gerai ir aiškiai planuoti, kad jos matytų, kokie yra projektų procesai pagrindinėje infrastruktūroje, kas numatyta Connecting Europe priemonėje ir ko galima tikėtis valstybėms narėms iš šios priemonės. Be to, valstybės narės turi žinoti, kas gali būti programuojama ir planuojama pagal finansus iš Sanglaudos fondų ir Europos rekonstrukcijos e, regionų plėtros fondo ERDF. E, labai svarbu būtų matyti ryšį tarp tos Connecting Europe priemonės ir sanglaudos politikos, nes e, tai turbūt atsispindės Connecting Europe priemonės tolesnėje raidoje. Europos Sąjungos valstybės narės e, tik suderindamos tuos dalykus gali pasiekti savo strateginių planų. Manau, kad valstybėms narėms svarbu žinoti ir kas atsitiks su pinigais, kurie nėra investuoti. Kolegos, aštuoni jūsų nebeturėjote laiko pateikti klausimą komisijos nariui. Taip atsitiko todėl, kad mes tiesiog per ilgai išnekėjome. Jeigu kas iš jūsų turite trumpų klausimų dabar, nes tie klausimai labai svarbus generaliniam direktoriui, tai galim tą dabar padaryti. O jei ne, tada pernam prie diskusijos numatytos šiam laikotarpiui. Ir paskui mes prižadam, kad tas sąrašas kalbėtojų bus prioritetinis, kai kitą kartą susitiksim su komisijos nariu. Atrodo, dabar klausimų niekas nenori pateikti. Anna, Anna nori klausimą pateikti. Es, eh, es una pena no haber podido tener la interlocución. Labai gaila, kad nepavyko pasišnekėti apie tai su komisijos nariu. Prieš dešimt metų aš dalyvavau kažkaip panašioje diskusijoje, tada buvau parlamentaro padėjėja ir man susidaro įspūdis, kad iki šiol yra neišspręstų klausimų nuo to laikotarpio. Pavyzdžiui, dėl rodiklių, dėl teritorinės sanglaudos Ir jau tada diskutavom, ar tas fondas turėtų būti centralizuotas ar ne. Tie klausimai iki šiol išlieka aktualūs. Europos komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų deramai pasirengta, įgyvendinama ir įvertinama veikla susijusi su partnerystės sutartimis, ypač tose valstybėse narėse, kuriuose yra e, teisėkuros e, institucijos. Žalieji mano, kad šiame pasiūlyme gera pusė yra ta, kad tos supravalstybinės institucijos dabar yra numatomos įtraukti programavimo laikotarpis. Anksčiau jos nebūdavo įtrauktos. Politinių požiūrių bent jau mums atrodo, ir aš tą patį galėčiau pasakyti apie finansinę pusę taip pat, kad mums atrodo, kad regionų ir vietos valdžia dalyvaudama programavime užtikrins geresnį fondų valdymą. Nes jau dabar esame matę, kaip kai kurios valstybės narės išsikelia e, per daug plačius e, tikslus, per daug toli siekiančius tikslus. Tai nereiškia, kad e, rezultatai yra geresni regionams. Aš galvoju dabar apie vandenvalos įrenginius arba tokius stambius projektus kaip oro uostai. E, Iš to pasinaudoja didesni regionai ir didesnės e, zonos. Mūsų nuomonė, pereinamieji regionai yra labai gera idėja. Aš galvoju apie Galiciją, ką būtų galima geriau ten pritaikyti negu pereinamo laikotarpio statusą. Visą laiką yra sakoma, kad reikimtis priemonių užtikrinti konvergenciją. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra ES komisijos pozicija dėl būsimų perinamojo laikotarpio zonų, pereinamųjų zonų ir aš norėčiau pakartoti tą patį, ką sakė kolegos, dėl lankstumo ir tam tikrų kriterijų susijusių su nedarbu, tikrąją mūsų visuomenės rykštę. Ir tas nedarbas dabar atsirado dėl draus, biudžetinės drausmės priemonių. Ačiū, tai yra viena iš temų apie kurias mes kalbėsime, turiu galvoje regionų kategorijas. Gal labai trumpai galėtumėt, gerbiamas generalinį direktorių, sakyti ir mes tada perėsim prie diskusijos. Jeigu norit, galim iš karto perėti prie diskusijos ir jūs vėliau sakysit. Perinam prie diskusijos. Ačiū. Kas pirmasis norės pasisakyti dabar? Keturios temos, kaip jau sutarėm, bus aptartos. Dvi temas pristatys Lambert van Nistelrooy ir kitas dvi temas pristatys Konstancija Krell. Pradedame nuo Konstancijos Krell kuri dabar atrodo nėra užsijėmusi, gal Konstancija galėtum pristatyti tas dvi temas, dėl kurių susitarėme per koordinatorių posėdį. Äh, Pabandysiu pristatyti, pradėsiu nuo mūsų mylimiausios temos lankstumas ir kvotos. E, pabandžiau tokią apžvalgą parengti, kiek lankstumo yra atskiruose regionuose. Ir komisaras Hanas sakė, kad tai yra mažiausiai, e, e, kad ten galioja tas žodelis mažiausiai, kad galima išleisti ir daugiau atitinkamiems tikslams, tačiau e, vis tiek tas lankstumas tarsi sumažėja. Taip pat gali būti, kad E, diskus, mano diskusijų partneriai, su kuriais aš bendrauju iš, Europo, iš visos ES kažką netaip supranta. Arba visi meluoja, arba nieko nesupranta, bet jie visi man sako, kad jie yra už teminę koncentraciją, bet sako, kad nebūtinai tai turėtų būti tie tikslai, kurie yra nurodyti. Ir e, kai mes kalbame apie konvergencijos regionus, tai čia tikrai yra daug lankstumo. E, ten ta koncentracijos tema nėra tokia aktuali, tačiau bendra suma e, yra tokia, kad yra apie 40 procentų dar laisvų lėšų, tai yra e, regionai gali tas lėšas panaudoti pagal savo prioritetus. Toliau pereinamoje kategorijoje yra, e, ar pereinamo laikotarpio regionams tai yra tik 20 procentų, o kalbant apie tuos geriausiai išsivyščiusius regionus, tai yra apie 17-18 procentų ir man atrodo, kad to nepakanka. E, šios temos mes šiandien visai nelėtėme diskusijose, arba palėtėme labai lengvai, nes jeigu mes kalbame apie demografinius pokyčius ir apie tai, kad reikia kažkaip kovoti su ta problema, tai man kyla klausimas, kur tai atsispindi e, tie tikslai. Jų aš bent jau nerandu tarp prioritetų, nes atrodo, kad visi prioritetai galėtų prisidėti prie to, kad kovotume su demografinių pokyčių iššūkiais, tačiau man atrodo, kad to nepakanka man atrodo, jeigu mes iš vienos pusės sakome, kad tai, tokie yra mūsų prioritetai, tačiau iš kitos pusės mes nepaliekame laisvės reaguoti į tuos skirtingus regionų prioritetus. Pavyzdžiui, Ispanijose, kai kuriuose, Ispanijos regionuose situacija yra visai kitokia negu rytų Vokietijos regionuose, nors, nors ta tema galbūt yra visur e, ta pati. Taigi, man atrodo, kad e, Dėl to e, dėrybose su valstybėmis narėmis ir regionais mes turėtume siekti daugiau lankstumo. E, mes, mums pavyktų to pasiekti, jeigu mes, pavyzdžiui, e, pasakytumėme, kad ESF e, yra e, pagal ESF yra numatytas stiprus lėšų koncentravimas, kai kalbame apie mažiausiai 25 procentus ESF lėšų, tai tuomet nekyla bejonių. Bet tada e, yra žiūrima, ar regionas gali, pavyzdžiui, kovai su skurdu e, remti mažas ir vidutinės įmonės, o galbūt jis, e, tas regionas turėtų, pavyzdžiui, daugiau lėšų skirti žmonių kvalifikacijos kelimui ar perkvalifikavimui darbuotojų. Taigi aš galiu įsivaizduoti, kad visi regionai gali turėti skirtingas koncepcijas ir iš tiesų kai kurie regionai gali pasakyti, mums reikia 50 procentų e SF, o kiti sakys, mums užtenka ir 30 procentų. Taigi, man atrodo, kad galiausiai tada susidaro toks vaizdas, e, susidarys galutinis vaizdas, kuris nebus toks jau skirtingas visose regionuose ir e, tame vaizde ir toliau vyraus ta tematinė koncentracija. Manau, kad toks ir yra mūsų tikslas. Tačiau e, manau, kad reikia palikti dėrybose galimybės suteikti daugiau laisvės regionams. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kokios yra galimybės. Aš e, kartais jaučiuosi, lyg būčiau mokinukė mokykloje, kai kiekvieną kartą mums sakoma, tai yra tik minimalus reikalavimai, galima išleisti ir daugiau, tačiau uh, E, galiausiai e, juk nėra galutinio rezultato, kuris būtų didesnis už 100 procentą. Jeigu mes girdime, kad e, vietoj 700 milijardų mes gausime 500 milijardus eurų, tai galbūt aš tada galvoju, kad gerai, tada reikia didesnės teminės koncentracijos, bet mes kalbame ne apie tai, mes kalbame apie tą lankstumą, kurio neliko. Tačiau man atrodo, kad reikia pabandyti atsižvelgti į valstybių narių ir regionų interesus, nes, me, nes mes beje ir atstovaujame tiems regionams, taip pat atsižvelgti į komisijos interesus, kuriuos jis suformulavo savo pasiūlymą ir iš visų tų e, interesų e, siekti kompromiso. E, ir galiausiai sukurti tokią sanglaudos politiką, kuri eitų teisinga linkme ir siektų tikslinio regionų remimo e, ir kad regionai e, tuomet vystytųsi taip, kaip, kad atitiktų ES 2020 strategijos tikslus. Tai tiek apie lankstumą ir kvotas. Todėl dėl supaprastinimo Galbūt šią temą nereiktų šiandien daug diskutuoti, nes žinau, kad kovo 20 dieną bus surinkti atitinkami klausimai šią temą. Aš pati labai domi, gilinausi į tą pasiūlymą, kuris atsispindi reglamente. Aš netgi e, pažiūrėjau, kiek tai yra susiję su specialiuoju reglamentu ir man iš tiesų susidaro įspūdis, jeigu labai giliniesi ir po truputį pradedi suprasti, kas parašyta skirtingose reglamentų vietose, tai tuomet galima sakyti, kad komisija iš tiesų pateikia tam tikrų protingų, racionalių pasiūlymų, kaip būtų galima e, supaprastinti procedūras e, administravimo srityje. Man atrodo, kad būtų gerai, jeigu tas nuorodas, pavyzdžiui, e, metinę pažangos ataskaitą, e, kuri minima trijose skirtingose vietose, e, kad mes e, galbūt nutartume, kas yra pagrindas. Pavyzdžiui, tarkim, pasakytume, kad tai yra 45 straipsnis bendrame reglamente, kur yra suformuoluotos tokios ir tokios nuostatos, tada paminėtumėme, kokie, koks tai būtų straipsnis specialiajame reglamente. Ir iš pradžių, kai pradedi skaityti e, reglamentų pasiūlymus, tai atrodo, kad yra e, toks skaičius įvairių ataskaitų, e, kurį reikia pateikti, kad jis yra baisus ir paskui tas skaičius dar auks, bet įsiskaičius, įsigilinus, e, supranti, kad iš tiesų tai nėra toks dėlis skaičius ir net yra galimybė sumažinti tą ataskaitų skaičių. Manau, tą reikia kažkaip aiškiau suformuluoti ir man atrodo, kad Čia yra rizika, kad yra tam tikri punktai, kur komisija sako, čia galėtumėm e, kai ką supaprastinti, bet reikia valstybių narių pagalbos. Ir man susidaro e, įspūdis, kad e, tokiu būdu kyla rizika, kad valstybėms narėms tarsi paliekama laisvė toliau plėsti savo biurokratinį aparatą, nors komisija ir ragina jas veikti. Taigi, manau, kad čia turime aiškiai apibrėžti, e, ar, pavyzdžiui, priedę ar deleguotame teisės akte, ar tarp apibrėžčių, e, aiškiai apibrėžti, e, ką reikia supaprastinti, o ko nereikia. Ir manau, kad turėtų e, taip pat būti aiškiai padarytas skirtumas tarp normalios kasmetinės pažangos ataskaitos ir tų ataskaitų, kurias reiks renkti 2017 metais. Kokios skirtingos informacijos tikimasi iš tų ataskaitų, aš kol kas to nelabai suprantu ir tai nėra aiškiai apibriešta pasiūlymuose. E, ir gali susidaryti įspūdis, kad e, jeigu e, pati, bus pateiktos vertinimo ataskaitos finansų ataskaitos, tai galbūt bus galima e, atsisakyti tų metinių pažangos ataskaitų, išskyrus 2017 ir 2019 metų ataskaitas. Taigi kol kas čia dar yra tokia interpretacijos laisvė ir man atrodo, kad kalbant apie supaprastinimą labai svarbu, e, kad bendrojo reglamento pasiūlymai atsispindėtų specialiuose reglamentuose ir kad jie iš tiesų būtų įgyvendinami. Aš kalbėjau su žemės ūkio atstovais ir e, kai kur, e, pavyzdžiui, žemės ūkiui keliami reikalavimai renkti kažkokias naujas ataskaitas, kurių anksčiau niekada nebuvo. Ir e, galbūt netgi čia netgi pablogėja ta biurokratinė ar ataskaitų rengimo situaciją. Tačiau, pavyzdžiui, ir struktūrinės e, politikos rytie atsiranda kažkokių naujovių, kurios reiškia tą tikrąjį supaprastinimą. Tačiau mes e, turime e, žiūrėti, kad viskas vyktų lygiai grečiai, kad nebūtų tokio kažkokio kaip ir pusiausvėros. Jeigu kažkur su, supaprastėja procedūra, tai kitur jinai kaip tik tampa. Ko, e, sudėtingesnė. Na ir galutinė mano, paskutinė mano pastaba ar e, mano rekomendacija. Atrodo, kad tie, kurie iš tiesų teiks paraiškas, kurie bus galutiniai naudos gavėjai, E, jie turi, reikia jiem aiškiai pasakyti, kad vietoj tokios paraiškos jūs turėsite rašyti tokią paraišką. E, ir man atrodo, kad tokia būtų esmė iš to sistemos supaprastinimo, nes kol kas aš nematau, kad būtų tikras supaprastinimas tiems, kurie teiks paraiškas. Ir E, dar sudėjus tą vietos, regiono ir valstybės narių, narės biurokratiją, gali pasirodyti, kad iš tiesų tas naudos, potencialus naudos gavėjas pasakys, palikit mane ramybėj, čia tiek daug biurokratijos, kad aš net nenoriu prasidėti su ta paraiška. Taigi, manau, kad reglamentas turėtų būti aiškiai suformuluotas ir būtų aiškiai įvardintos tos supaprastinimo sąlygos. Tas apibendrinimas nėra naujas dalykas, tačiau jo nepakanka. Manau, kad čia reikia dar daugiau padirbėti. Tai tiek įžangai į šias diskusijas. Ačiū. Just, just shortly, think... Trumpai, nes man atrodo, kad yra stiprus ryšys tarp įvairių paragrafų ir mes juos nekartą esame aptarę. Matome tekstą, mūsų interpretaciją ir tai, kaip mes jį vertiname. Aš tiesiog diskusijose norėčiau šį beitą išryškinti dėl regionų kategorijų. Mes norime tam pritarti. matyt, nereikia vėl perėti prie tų diskusijų, kurios vyko dėl penktojo sanglaudos fondo. Nors šiandien tai, ką sakė komisaras Han, kas jei staiga atsitiktų, jeigu dangus nugriūtų. Na, mes negalime taip hipotetiškai kalbėti. Ir matome, aišku, kad tų lėšų yra mažiau. Ir jeigu pažvelgtumėme į Europą 2020 tikslus, turėtumėme numatyti galimybę kiekvienam regionui ir tai turi būti tikslinė pozicija. BVP mūsų vertinimu yra pats svarbiausias kriterijus, tokia yra mūsų pozicija. Ir nemanau, kad reiktų vėl iš naujo apie tai diskutuoti. Dabar dėl septintojo punkto makroekonominių sąlygų. Tai yra labai politinis klausimas, kol kas mes nieko daugiau ir nežinome, šalia to, kas jau yra sangaudos fonde, tačiau tai yra tas fondas, kuris yra valstybės lygmenių. Jeigu imsimės tolesnių lygmenių, eisime į kitus lygmenis dėl bendro valdymo, aišku, tai ir žemės ūkis antrajame ramstyje, viskas tampa sudėtingiau, miestų plėtra ir taip toliau čia kur kas viskas tampa sudėtingiau ir mes savo dokumente aiškiai suformulavome, kad nemanome, jog galima pagrysti tuos du lygmenis. Tai yra keista situacija. Na ir Europos komisija turi dabar mus įtikinti, kaip sakė Konstanca, kaip sako socialistai, socialistai yra prieš siūlymą, aš kaip pranešėjas, aš tiesiog pažiūrėsiu, kokie bus pateikti pasiūlymai, bet kol kas aš nematau svarių argumentų. Taigi turėsime pakalbėti su kolegomis daugiametė, daugiametės finansinės programos darbo grupėje. Būtent tuo lygmeniu jie derasi. Taigi viskas vyko ne pas mus, o pas juos. Tai jie dabar turi įrodyti ir ten sėdi konkretų žmonės. Tai galbūt ir pirmininkė galėtų mums pasakyti, kaip surenkti panašias diskusijas per šį pusmetį. Dabar ex ante sąlygos Tai yra įdomus dalykas, tai suteikia tam tikrų įgaliojimų, turinio partnerystės sutartims ir tą reikia pradėti daryti labai greitai, jau šių metų pabaigoje, 13 pradžioje jau bus tie to sutartys partnerystės. Taigi tai yra aktuolus klausimas. Mes išsakėme savo pastabas dėl to, kaip būtų galima tai gyvendinti. Mes surenksime klausimus apie tai, išklausysime narių. Taip pat e, yra galimybių teikti ir konkrečias rekomendacijas šalims. Tai susiję, aišku, ir su diskusijomis apie lankstumą. Taigi, būtent tą linkmę ketiname ir žengti. Aišku, valstybės narės irgi investuoja tuos pačius prioritetus. Mes kalbame apie sanglaudos lėšas, strategijos 2020 lėšas, bet nemažai pinigų ateina ir iš valstybių. Smulkios vidutinės įmonės, moksliniai tyrimai, inovacijos ir panašiai. Taigi, man atrodo, kad reikia kalbėti ne vien tik tai apie tai, griež, kaip griežtai mes panaudojame savo lėšas, bet kai yra kontraktas, sutartis, tai čia yra dvi šalis, dvi sutarties šalis ir inovacijų strategijose kurias įgyvena valstybės narės irgi reikalingas aiškumas. Taigi, tai neturime vien tik tai duoti valstybėms narėms, bet iš jų reikalauti. Na ir paskutinė pastaba dėl partnerystės sutarčių. Išklausęs diskusijų šiandieną, manau, kad per mažai, per daug dėmesio skiriama valstybėms narėms, o po to jau jos pačios gali nuspręsti, kaip įtraukti regionus ir miestus. Bet man atrodo, kad yra ne taip. Reikalingas dokumentas, kuriuo iš anksto žiūrima, kaip valstybė įtraukia partnerius. Prieš pradedant diskusijas apie tas eksantės sąlygas, tą reikia padaryti, nes priešingo atveju tai gali būti padaryta darant spaudimą finansavimui ir maždaug iki 13 metų viskas sulėtės ir mes tikrai to nenorime. Toks nebus pasiruošimas tinkamas. Taigi čia tie visi dalykai yra gan glaudžiai susiję ir susiję su Jan, Jano Olbrichto dokumentu, kur yra paaiškinta pažanga. Ačiū. Ačiū, mėly kolegos. Visi pranešėjai pasisakys, kurie nori, ne visi privalo pasisakyti, nes kalbame apie tuos klausimus, kurie buvo pristatyti. Janas Olbrichtas, Europos regionės plėtros fondo pranešėjas. Visų pirma, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, taip pat norėčiau, kad tą išgirstų ir generalinis direktorius, kol jis čia yra. Aš neketinu, kad e, prašyti regionų generalinio direktoriaus, kad būtų sukurta nauja priemonė, nes jūs atsakysit labai diplomatiškai, mes puikiai žinome, kaip kas vyksta. Transporto generalinis direktoratas pateikė nuomonę, kad e, galima pateikti naują 3 milijonų pasiūlymą sanglaudos valstybėms. Tokio pobūdžio retorika komisijai yra gana sudėtinga, ypač jos vidaus diskusijose. Ir tarp kitko, žinoma, kad 40 milijardų yra sanglaudos pakete. Budžetiniu požiūriu tai jau įeina į sanglaudos politiką. Tada kyla klausimas, kas bus atsakingas, kaip bus su bendru valdymu ir panašiai. Bet šis klausimas skirtas ne jums, o poli tai yra politinis klausimas pačiam komisijos nariui. Bet jeigu mes kalbame apie teminę koncentraciją, sakykim, kad turime tris jos lygmenis. Pirmas lygmo - Europos socialinis fondas. 25 procentai yra tema, teminė koncentracija. Antras dalykas - priemonė kuri taip pat yra tema - teminė koncentracija. Ir trečias dalykas - Europos regionų plėtros bankas - taip pat teminė koncentracija. Ir ketvirtas dalykas - Europos socialinio fondo viduje yra dar viena teminė koncentracija. Taigi daug yra teminės koncentracijos elementų viduje. Todėl jeigu mes galėtume viską sudėti į vieną, tai pamtume, kad to lankstumo lieka vis mažiau ir mažiau. Todėl mūsų reakcija tokia ir buvo siekiant supaprastinimo, visi mano paminėti elementai E, atrodo labai įdomus. Man ypač yra įdomu Europos socialinis fondas. Jo statusas yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra koks jo turinys. Aš jau su komisijos nariu kalbėdama sakiau, kad yra tiek daug įsileista į detalės apibrėžant strateginius prioritus kad dabar bus sunku rasti e, būdų veikti, nes veiksmai yra numatyti prioritetuose. Todėl reikia arba prioritus e, padaryti bendresnius, arba tiesiog atsisakyti tų pagrindinių veiksmų, nes kitaip aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima dirbti. Dar vienas dalykas. Ta pati galima pasakyti ir apie partnerystės sutartį. Reikia e, sureguliuoti Elgesio kodeksą. Ar tai bus e, bendras reikalavimas ar ne. Taip pat rodiklių klausimas, jis taip pat labai svarbus, jis susijęs su teminė koncentracija. Aš manau, kad reikia tam tikrų rodiklių. Tačiau, kai kalbam apie visas taisyklės e, dėl rodiklių, iškyla daugybė klausimų. Su kuo turi būti susėti to rodikliai? Ar tai yra teminių tikslų rodikliai, ar investavimo prioritetų rodikliai, ar pagrindinių veiksmų rodikliai. Aš suprantu, kad pagrindinis matavimo rodiklis yra e, rezultatas, galutinis rezultatas. Tačiau e, eidami tuo keliu pamatysime, kad rodikliai sukuria daugybę nesusipratimų. Todėl aš manau, kad dabar reikia siekti bendrų rodiklių. Sutariu, sutinku su tais, kurie tą sakė. Ir tie rodikliai turi būti numatyti teisės tekste. Tada mes su taryba galėsime dėlėtis dėl rodiklių. Čiagi kalbame apie teisės aktą ir žiūrime, ar reikia aptarinėti rodiklius ar ne. Aš nenoriu kartoti to, kas jau surašyta šiame dokumente, mano tekste, ir tai nėra šiandienos diskusijos tema, bet aš noriu pabrėžti e, vadinamąją miestų sąrašo problemą. Miestai turėtų būti pakeisti visų pirma urbanistinėmis teritorijomis - 45 procentai. Bet e, tai nėra nieko papildomo, tai yra viskas įtraukta į politikos vidų. Čia kalbame apie urbanistinę platformą, miestų platformą. Ir paskutinė mano pasaba. Generalinėme direktorate diskutuojant, reikėtų prisiminti, kad loginis urbanistinių teritorijų padarinys yra miestų platformos, specialios e, vertinimo metodikos ir panašiai. Tačiau labai dažnai Europos komisijoje tai nesuprantama. Iš Europos gauname skirtingų signalų, todėl aš norėčiau paklausti, gal čia šiandien šiandienos diskusijos tema, bet man labai svarbu. Aiškiai pasakykime, Šiandien gavom, aš gavau iš regionų komitetų informaciją, kad jie priešinsis miestų platformai. Manau, kad regionų komitetas nėra teisus, bet e, nereikėtų išskirti vieną elementą iš visos masės, jau perlenkiama lazda. Bet bendrai turim pasakyti, kad mes nesame prieš teminę koncentraciją. Čia turėtumėm kalbėti apie lankstumą, nes einame per daug toli. O jūs apsimate per daug atsakomybės Europos komisijoje. Todėl ir manome, kad turėtume būti kur kas lankstesni, bet negalima palikti visiškos laisvės, negalima daryti kas ko nori. Turi būti pasirenkami konkretūs dalykai, apsimama atsakomybė, deramasi su komisija, galbūt sudaroma partnerystė sutartis ir būtent tie elementai, man atrodo, svarbiausi. Galėčiau išskirti žymiai daugiau. Neprašau atsakymo dabar, bet dėl ERDF intervencijos mastas didėja. Aš nenoriu kalbėti apie tabaką, nes tai jau būtų dar didesnė klaida. Palikim dabar tabako klausimą atskirai. Bet e, su Europos regionų plėtros fondu susijusi problema yra ta, kad jų negalima naudoti e, labiau išsi, iš pažangesnė regionuose, um, ICT regionuose ir kai kur kitur. Aš nelabai suprantu, kodėl ICT gali būti draudžiamas. E, aš nežinau, kaip mes galime siekti e, sumažinti CO2 emisijas pagal dabar esamas direktyvas. Su komisija esame apie tai kalbėję, bet tas sprendimas, koks yra siūlomas dabar, nebus naudingas klimato apsaugai. Bet aš čia nesu specialistas. Ačiū. That, this... Kolegos, nepamirškime, kad ši priemonė yra orientuota į turtingus įsivyščiusius regionus, bet čia tiesiog toks mano komentaras. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Atrodo, kad mes turime labai daug laiko, bet iš tiesų yra daug norinčių pasisakyti, todėl norėčiau visų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir tiesiog tik orientuokitės į e, temas, e, kurios yra numatytos mūsų darbo tvarkė, tai nieko neturi bendra su pono Olbrechto pasisakymu, tai tiesiog bendras komentaras. Taigi dabar e, pasisakys. E, pranešėjai, paskui šešėliniai pranešėjai, taigi dabar ponas Poštinaru. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, e, tai norėčiau pasiūlyti apie, apie paremti abiejų e, pranešėjų pateiktą pasiūlymą. Aš visiškai palaikau jų idėjas. Norėčiau e, pridėti tik vieną dalyką susijusiu su makroekonominiu stabilumu. Gruodžio mėnesio taryboje buvo pasiūlyta fiskalinė sąjunga su tikslais, kurie bus ne tik e, teisiškai saistomi, bet e, tai bus tarsi tokia, toks konstitucinis pagrindas, pagal kurį ne tik eurozonos valstybės narės, bet ir e, ne eurozonos valstybės narės Tai yra visom tam valstybėms narėm bus taikomi kriterijai, kurie nepersidengia. Tačiau mes taip pat turime šešių dokumentų paketą, kuris yra ekonominės valdysenos e, e, dalis. Nežinau, kodėl e, mes tarsi baudžiame, atsisakome kažko. Aš norėčiau pakalbėti apie Connecting Europe facility, nes tai yra labai sudėtingas e, skyrius. Ir jau buvo iškelta daug klausimų kitų kolegų, pavyzdžiui, ponas Olbrichti jau paminėjo kai kuriuos aspektus, e, o aš norėčiau dar paminėti vieną aspektą. Visų pirma, tai yra akivaizdu, kad mes atimsime 10 milijardų eurų, nes nėra aiškių taisyklių, nėra aiškių kriterijų arba tie kriterijai yra neaiškiai, jų neįmanoma aiškiai suprasti, jų neįmanoma aiškiai e, taikyti. E, kaip jūs sugebėsite e, susijęti bendrą e, valdymą su atskirų valdymų, nes kol kas komisijos pasiūlymai yra netenkinantis. Toliau trečias dalykas - patys principai. Principai, kuriuos siūlo komisija, e, yra tokie, kad tas, kas pirmas paprašo, pirmas įgauna, bet atsiprašau, čia nėra kažkokia nacionalinė loterija mes, manau, kad mes turime kalbėti apie, apie tas šalis, kuriuom labiausiai reikia sanglaudos politikos pagalbos. Taigi kažką reikia pakeisti, jeigu jūs norite, kad mes e, pritartume jūsų pasiūlymui ir teigiamai nubalsuotume už jį. Iš pradžių komitete, o paskui parlamente ir kad e, susitartume dėrybose su taryba. Toliau dėl energijos vartojimo efektyvumo e, būstų ūkėje. Aš jau kaip uh, E, jau anksčiau minėjau, kad e, tarkim šitas atskiras skyrius, e, jis, jis taip pat turi būti atviras sanglaudos fondams, sanglaudos politikai, nes tai yra puikia priemonė padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, tai yra vietos įmonių vystimasis ar vietos problemos. Toliau, e, kai kyla energijos kaštai vertikaliai kyla. Mes negalime kalbėti apie energijos vartojimo efektyvumą, nes e, kylant kainoms mažėja vartotojų galimybė apmokėti savo sąskaitas. Ir pavyzdžiui, Rumunijoje jau prasidėjo socialiniai neramumai, o tie socialiniai neramumai yra susiję su egzistuojančia krize. Toliau e, reikia E, siekti 2020 tikslų ir mažinti dujų išmetalų kiekį. E, tačiau atrodo, kad jūs čia tarsi baudžiate tas valstybės narės, kurios galėtų e, e, laikytis tų tikslų ir netgi E, jos laikosi tų nuostatų, kurias jos išsiderėjo dėl aplinkos saugos. Toliau kitas aspektas, mes, siekdami žalesnės ekonomikos, mes turime e, gerinti e, energijos rušių mišinį. E, du komisarai yra atsakingi už e, šias rytis. Man atrodo, kad komisaras Hanas labai čia teigiamai pasisakė. Šiandien e, ryte Danijos ministras taip pat tarsi išreiškė savo pasirengimą e, palaikyti šią idėją. E, o kitam posėdžiui aš parengsiu savo e, darbo dokumentą ir jūs pamatysite mano pasiūlymus, tačiau kol kas aš ne, neišgirdau e, konkrečių atsakymų iš komisaro, bet žinau, kad jisai skubėjo, nes išvyksta į Bukareštą. E, E, man reikia aiškių apibrėžčių ir aiškiai, suformulu, aiškiai suformuluotų sąlygų, kada bus galima, kokiais atvejais galima naudoti sanglaudos fondo lėšas, kokiais principais remiantis galima jas naudoti. Ir aš e, esu įsitikinęs, kad ne tik E, regionų komitetas, bet ir parlamento regionų komitet, e, plėtros komitetas turi, e, nori gauti tuos, tas konkrečias sąlygas, tuos tiesioginius kriterijus, e, nes tik tuomet mes galėsime pritarti šiam dokumentui, nes kitaip mes e, nepasieksime sanglaudos tikslų. Dėkoju. O kita kitą posėdį pateiksiu Jums savo dokumentą. Gerbiami kolegos, dar kartą noriu pasakyti, ateityje dar bus e, posėdžiai, kuriuose nagrinėsime atskirus pranešimus, atskirus fondus. Šiandien yra bendra diskusija ir e, mes joje remiamės e, pranešėjų pasiūlymų dėl horizontalių klausimų. Ir ir mes suteikėme galimybę atskiriems pranešėjams sureaguoti į tas horizontales temas, kurios yra susijusios su reglamentu. E, taigi šiandien mes susitarėme kalbėti apie teminę koncentraciją, kvotas, e, lankstumą, e, regionų rušis, supaprastinimą. Taigi aš norėčiau dar priminti, kad mes kalbame tik šiomis temomis, o dabar noriu suteiksiu žodį Verikaminen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentoin näitä neljä. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai pakomentuoti visus keturis klausimus. Mes jau kalbėjome apie tai ir anksčiau diskusijose su komisaru ir ministru, pirmiausia dėl ankstumo ir kvotų. ETC reglamentas, apie jį kalbėjau ir diskusijose su komisaru. Čia reikia daugiau lankstumo ir dėl teminio koncentravimo. Jeigu būtų galima pasitelti keturis teminis prioritetus ir neatsižvelgti tuos sunkumus, kurie yra matomi tarp valstybinėse regionuose. Konstanca savo pasisakymę apie tai kalbėjo. Taigi arba iš keturių galime numatyti penkis prioritetus, teminius prioritetus arba lankstumą numatyti ir dėl teminių, teminės koncentracijos. Ir aš pritariu pranešėjo tekstų šio klausimu. Dabar dėl Europos socialinio fondo. Čia visapusiškai pritariu pranešėjams. Aš manau, kad negalime atskirai numatyti lėšų socialiniam fondui 52 procentai, kurie buvo pateikti. Visiškai pritariu Konstancijai, kuri kalbėjo apie žimtumo padėtį ir priemonės, priemonės, kuriomis galime padidinti užimtumą, skiriasi labai įvairiose regionuose, per smulkės vidutinės įmonės ar kažkaip kitaip. Na ir iš savo šalies patirties galiu pasakyti, kad Europos socialinis fondas yra šalia mūsų nacionalinių biudžetų ir dėl to reikia palikti atsakomybę valstybėms narėms ir regionams ir jie patys tegu apsisprendžia, kaip skirstyti tas e, lėšas įvairioms e, sritims. Galiausiai dėl kategorijų, regionų kategorijų. Na čia mano nuomonė gal šiek tiek skiriasi nuo pranešėjų pasiūlymo nepritarčiau visapusiškai tai perinamo laikotarpio tarpiniai kategorijai. Aš jau anksčiau, man atrodo, išdėščiau priežastis. Man atrodo, kad reikia konkretesnių skaičių, ką tai realiai reikštų ir kiek tai realiai kaž, kainuotų. Nes dabar tas tarpinis, tarpinė kategorija nėra pakankamai skaidri sistema ir mano pozicija nebūtų labai pozityvi šiuo klausimu. Galiausiai dėl supaprastinimo. Šiandieną mes apie tai kalbėjome nemažai. Dėl ETC reglamento jame yra labai konkrečių elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti supaprastinimo tikslais. Yra vienas administratorius, taip pat pritačiau 50 procentų uh, vienkartiniai išmokai. Na ir bendra finansavimas turi būti suderintas visose valstybėse su paprastinimo tikslais. Aš tam labai pritarčiau, žinau, kad vėliau dar apie tai daug diskutuosime, tačiau aš, Konstanca, kaip irgi sakė, aiškiausia, aiškiausia nuomonė yra ta, kad supaprastinimas turi vykti ir iki naudos gavėjų lygmens tų, kurie teikia tas paraiškas. Aš irgi šiandien susitikau su vienu regiono atstovu ir regiono atstovė ir ji labai skeptiškai įvertin, įvertino, kiek tos priemonės atneš naudos, e, kai žmonėms reiks užpildyti paraiškas ir atlikti visą tą darbą. Taigi labai svarbu lyginti, atsižvelgti ir nacionalinius skirtumus. Na ir galiausiai įvairios sąlygos makroekonominės sąlygos. Aišku, aš manau, kad apie tai dar ilgai kalbėsime ir daug diskutuosime. Aš nevertinčiau labai negatyviai šio pasiūlymo, tą kaip, kaip, kaip, taip negatyviai kaip pranešėjai. Kaip sakė Lambertas, savo, kaip teigia Lambertas savo pasiūlymą, aš irgi manau, kad reikia palaukti daugiau informacijos, skaičių iš komisijos ir po to jau uh, aiškiau apsispręsti, bet aš netmeščiau šio pasiūlymo apskritai, nes man atrodo, kad čia yra pozityvių tikslų numatyta. Na dar dėl sąlygų visapusiškai pritariu tam, ką siūlo pranešėjai dėl ex ante sąlygų, Aišku, tai nėra visiškai susijęs su mano rengiamu, mano reglamentu, tačiau aš manau, kad tam galime pritarti. Joachim Celer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti tik apie reglamento e, dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės keitimo. E, Ir šiuo metu, kol yra rengiamas darbo dokumentas, kurį aš jums greitai pateiksiu, galėjau konstatuoti tokį dalyką, kad e, tie, kurie jau įsteigė Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės e, ir arba tie, kurie planuoja, e, yra patenkinti tuo dabartiniu reglamento projektu. Taigi, tiek tie, kurie jau dabar dirba Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėse, tie, kurie dirbs ateityje, pateikia savo pasiūlymus ir atrodo, tie pasiūlymai atsispindi komisijos pateikiame pasiūlyme. E, tačiau sunkumai kyla e, ten, kur tas teisinis instrumentas, o čia mes kalbame apie teisinį pagrindą, e, yra nesu, lieka nesuprastas valstybėse narėse ir yra laikomas kažkokia konkurencinė struktūra arba netgi yra sakoma, kad e, iš tiesų tas, ta priemonė siekia kitų tikslų, e, o ne Europos teritorinio bendradarbiavimo skatinimo. Taigi, tie, kurie jau dabar e, vykdo europinį teritorinį bendradarbiavimą, susiduria su įvairiomis e, valstybių narių institucijomis. Taigi jie ir paminėjo šitą problemą. Todėl būtų labai gerai, kad, rengiant, kad ir rengiant kitus reglamentus būtų suvokiama, kad tas Europos teritorinis bendradarbiavimas nėra kažkoks kažkoks atskiras dalykas, o tai yra priemonė ar galimybė, kuri yra kitos paramos politikos sudedamoji dalis. Tai yra, kad Europos Sąjungos uh, teritorinio bendradarbiavimo politika gali būti siejama su kaiminystės politika ir ateityje turi, pavyzdžiui, e, gali būti sudaromos galimybės e, kartu su trečiosiomis šalimis, kurios yra netoli ES sienos, vykdyti tą Euro, Europos teritorinį bendradarbiavimą. Ir tai bus ne E, užsienio politikos dalis, o kaiminystės ar net teritorinio bendradarbiavimo politikos dalis. Man atrodo, kad šitą dalyką reikia būtinai akcentuoti, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas yra patrauklus, e, įrodo tai, kad dabar jau buvo įkurta Europ, apie 20 Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių e, ir dar 20 e, žadama įsteigti, taigi atrodo, kad tai yra tikrai puiku, puikia priemonė, kuria yra e, naudojama naudojamasi. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Uh, thank you, Marija. Ačiū, Marija. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar einu prie reikalo esmės per daug ilgai nekalbėdama. Paklausiu tai, ko jau klausiau komisijos apie ESF. Tačiau noriu pakartoti keletą dalykų, dėl kurių mano nuomonė nebuvo pakankamai diskutuota. Aš norėčiau e, iškelti klausimą dėl regionams nustatytų minimalių kvotų. Norėčiau sužinoti, kokia yra kolegų nuomonė apie tai. Mano nuomonė, svarbu suformuluoti aiškę konkrečią poziciją Yra parengta ataskaita dėl daugiametės finansų bazės. Joje apie kvotas yra kalbama, taigi apie tai turime padiskutuoti ir nuspręsti, kokia yra mūsų komiteto pozicija. Norėčiau, kad šiek tiek daugiau laiko būtų skirta ir tam, kas yra teminės koncentracijos. Pakartodama tai, apie ką kalbėjo ponas Olbricht, galiu pasakyti, kad iš tiesų Jeigu tikslai būtų apribojami ir koncentracija sumažinama, tai būtų prarasta efektyvumo. Kaip aš jau anksčiau sakiau, mes turime užtikrinti, kad nepatektų, nepa, nepakliūtume į tuos pastus ir e, negalime tikėtis, kad visiems galėsime pritaikinti vieną modelį. E, penktasis straipsnis, kuriame kalbama apie ESF, apibrėžia, kaip galima dalyvauti fonduose. Bet man atrodo, kad tai nėra pakankamai aišku. Kolegos kalbėjo apie dalyvavimo lygį. E, taip pat buvo pasakyta, kaip turi būti kontroliuojamos vadinamos subvalstybinės e, institucijos ar dariniai, tai daugiausia turime galvoje savivaldybės ir regionai. Uh, Ir todėl turime suprasti, kad svarbu šiame darbe ne tik nacionaliniai administracijai, bet ir vietos bei regionų valdžiai dalyvauti. Labai džiaugčiausi, jeigu kolegos galėtų išsakyti, ką jie apie tai galvoja. From... Nikolas Mart komentaras. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes iš komisijos pusės labai džiaugiamės atliktų darbų, Ir dabar, kai darbiniai dokumentai yra tobulinami, matome, kad priimamos gilesnės pozicijos. Tai yra labai naudinga ir tai gerai parengia dirba ateičiai, kai galėsime organizuoti tikslingesnės diskusijas dėl atskirų projektų pranešimų. Pradėsiu nuo keturių skirtingų dalykų. Pirmiausia, teminė koncentracija matome, kad yra pasiekta bendra nuomonė dėl siekių ir yra suprantama, kad koncentracija yra reikalinga. Bet taip pat sakoma, kad reikalingas lankstumas. Nereikia koncentracijos, kuri atneštų neigiamų rezultatų, nes mes priverstume regionus leisti pinigus taip, kaip, kaip, kad jokios naudos nebus pasiekta. Todėl mes turim suprasti, ko mums reikia. Taigi kitas klausimas yra, koks yra teisingas mechanizmas tokiems tikslams pasiekti. Skirtingiems mechanizmams taikomi skirtingi mechanizmai, bet ERDF atveju procentams yra nustatytas kitoks mechanizmas. Ir čia mes galvojame apie gana nesudėtingą metodą. Aišku, mes išanalizavome daugybę skirtingų būdų, kaip tą būtų galima pasiekti. Ir teoriškai būtų galima sakyti, kad egzistuoja idealus būdas tokio rezultato pasiekti. Reikia siekti vieno modelio taikymo visiems, reikia pritaikyti e, viską konkrečioms valstybių narių specifinėms aplinkybėms. Bet dalykas yra tas, kad jeigu galiausiai viską paliksim lankstumui ir pavieniams konkretiems atvejams, tai nebeliks nuoseklumo, nebeliks nuoseklios darbo metodikos ir nepasieksime to, ko norim. Iš savo patirties per ankstesnius e, projektus žinome, kad yra labai sunku užtikrinti tam tikrus apribojimus, kai prasideda tokio pobūdžio dėrybos. Taigi reikia tam tikrų fiksuotų parametrų reglamente, pagal uh, kuriuos būtų galbūt ir šiek tiek skausmo sukeriama valstybėms narėms, nes reiktų pasirinkti uh, tarp sudėtingų dalykų, bet tai, tai yra vienintelis veikimo būdas. Žinoma, būtų labai įdomu pamatyti, kokiu variantu jūs pasiūlysite ir mes e, labai laukiame jūsų idėjų, kad galėtume pakoreguoti savo poziciją, tačiau galų gale tam tikri apribojimai numatyti reglamente bus reikalingi dėl daugybės įvairiausių dalykų lankstumo požiūrių labai svarbu prisiminti, kad e RDF procentai yra nustatomi nacionaliniu lygiu, o ne regionų lygiu. Vadinasi, egzistuoja galimybė moduliuoti tarp skirtingų regionų vidaus, vienos valstybės viduje, atsižvelgiant į konkrečius prioritetus ir poreikius. Žinoma, tai yra pasakytina ir apie kvotas. Kvotos taip pat yra uh, E, tam tikras orientyras, koks gali būti minimumas taikomas Europos socialiniam fondui. Bet čia regionai irgi išlaiko tam tikrą lankstumą. E, Ta pati galime pasakyti ir apie minimales e, gaunamas lėšas iš ESF. Žinome, kad atsispindėjo poreikis investuoti iš ESF galvojant apie plataus masto veiklą švietimo ir mokymo srityje. Dabar matome, kad nedarbo lygiai tarp jaunimo yra nepaprastai dideli, tai be abejonės e, tokia pagalba yra reikalinga. E, kitas dalykas, kuris e, yra susijęs su ESF panaudojimo masto išplėtimu, platesnių investicijų taikymų yra platesnė integracija. Aš manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Man atrodo, kad mes turime galvoti apie glaudesnį integraciją, ko mes nepasiekėme per šį periodą. Turime tą integraciją sustiprinti ir ją akcentuoti. Suvokime, kad tai yra susiję su ESF minimaliosiomis dalimis. Kitas dalykas - supaprastinimas. Aišku, aš esu dėkingas poniai Kreil už išsakytą nuomonę apie e, mūsų surašytus reglamento pasiūlymus. Jūs esat visiškai teisi. E, tie pasiūlymai turi būti įtvirtinti nacionaliniu lygmeniu realiais veiksmais. Tai leis um, e, įvertinti realias praktinės pasiekmes naudos gavėjams Vienas iš svarbiausių elementų yra elektroninė sanglauda. Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad valstybės narės daugiausia naudos gaus iš to, jeigu sukurs tokias komunikacijos technologijos, kurios leis visoms valdžioms administracijoms bendrauti elektroniškai efektyviau. To mes labiausiai ir siekiame. Taip pat kalbant apie būtinybę vengti e, vadinamojo e, pagerinimo nacionaliniu lygiu, yra e, vadinamosios partnerystės sutartys. Valstybės narės tose sutartyse turi aiškiai nurodyti, kaip bus sumažinta administracinė našta naudos gavėjams valstybės lygmenių. Tai tarsi atsvers E, tą naštą, kuri yra susijusi su šio ligmens reglamento perkelimu į e, detalės nacionalinio ligmens teisės nuostatas. Dėl pažangos ataskaitų. Ponios Krell analizė čia yra absoliučiai teisinga. Mes norime, kad būtų užtikrinta bazinė atsiskaitimo sistema, suteikiant pagrindinius duomenis, e, pagrindinius, pagrindinę informaciją reikalingą detaliai informacijai detaliai analizai. Metinė ataskaita turėtų būti tam tikra tradicija, nes valstybės narės tokiu būdu uh, suteiks uh, visą reikalingą domenų kiekį, sumažinant naštą kitoms institucijoms. Ir tie duomenys galėtų būti perdodami standartizuotai. Du dalykus čia galėčiau išskirti. Atitinkama administracija galėtų pati atlikti uh, E, savo iš, padaryti savo išvadas, atlikti analizę ir mes tada galėtume subalansuoti tą gaunamą informaciją. Dėl sąlygų. Trumpai dėl makrofiskalinių sąlygų, apie kurias jau buvo kalbėta. Mano nuomonė yra svarbu detaliai aptarti Europos komisijos pasiūlymą, nes čia yra du svarbus elementai. Pirmas dalykas matome, kad yra sukurtas skatinimo mechanizmas peržiūrėti partnerystės sutartis ir programas, kai tai yra reikalinga. Taip pat čia aktualu dabar, kai krizė įsišaknyjo ir jaunimo nedarbas labai didelis. Tai turėtų paraginti valstybės narės peržiūrėti fondų programavimą ir poreikius, poreikį juos perpaskirstyti, nes kai dabartinės programos buvo rengiamos, padėtis buvo kitokia negu dabar. Dabar reikalai gerokai pasikeitė. Pirmoji dalis, kurioje kalbama apie makrofiskalinį sąlygiškumą, yra būtent susijusi su tuo skatinimu peržiūrėti pinigų paskirstimą. Antras dalykas e, gali būti susijęs su tam tikro finansavimo suspendavimu. Tai yra susijęs su tomis valstybėmis narėmis, kurios nuolat netenkina rekomendacijų e, ir e, nesijima veiksmų, kad būtų panaikintas disbalansas ir deficitas. Tikslas lygiai tas pats, jeigu valstybė narė nuolat nesijima veiksmų ir sukelia grėsmę ne tik tam, kas vyksta toje valstybėje narėje, bet ir kitose valstybėse narėse ES, tai jai turėtų būti neleidžiama dirbti taip, kaip būdavo iki šiol. Kažką reikia daryti. Tai turi atsispindėti e, pinigų e, paskirime iš ES biudžeto, o tai valstybei nariai. Prasideda labai plataus masto diskusija apie tai, kas tada bus, e, kaip e, bus elgiamasi, kai padėtis bus labai sudėtinga, nes valstybė narė daug kartų nesims reikalingų veiksmų ir kokiu padar, ekonominių padarinių tai turės. Porą žodžių dėl Elgesio kodekso, apie jį irgi buvo kalbėta. Mano nuomonė svarbu pasakyti, kad greta CEF, CSF atsiprašau, kurį mes rengėme ir e, kur išvardiname komisijos e, idėjas, reikėtų rengti ir Elgesio kodeksą. Tai būtų toks neformalus darbinis dokumentas, kuriame būtų surašyti visi pagrindiniai elementai. Uh, terminai, laiko terminai yra daug maž tokie patys kaip ir kitiems dokumentas vasario pabaiga. Ar šiek tiek vėliau. Norėčiau dar sugrįžti prie Connecting Europe priemonės. Apie ją buvo šiek tiek kalbėta, bet aš kalbėsiu labai trumpai. Aš bandžiau pasakyti, kad labiausiai galvojame apie tai, kokią naudą tie pinigai turi atnešti – Reikia pripažinti, kad iki šiol nepasiekime to, ko reikėjo. Todėl susidaro tos spragos, e, todėl nepavyksta sukurti um, jungčių per sieną TNT projektuose. Yra taip, kad valstybė narė pati nusprendžia, kaip pinigai turi būti leidžiami ir kartais tos transporto jungtis valstybei nariai nėra prioritetas, jos nėra įrašomas į svarbiausių veiklų uh, E, svarbiausių veiksmų sąrašą. Todėl e, ir yra sukurta ta Connecting Europe priemonė. Galvodami apie ES prioritetus turime visi kartu susitelkti ir e, daugiau reikėtų galvoti apie tam tikrą e, sklandų pagrindinių valstybių narių infrastruktūros projektų įgyvendinimą visose valstybėse narėse. E, valstybės narės turi tokius e, projektus per sienas prioritetinti. Ir nors kartais finansavimas yra suteikiamas tiems, kas paskubar ateina pirmieji, galiausiai mes turėtume įvertinti visus pasiūlymus ir valstybės narios pačios turėtų sukurti tam tikrus projektų perkelimo planus, kad projektai galėtų būti sukurti laiku ir jie būtų pagristi tai pagristais lūkesčiais, teisingais lūkesčiais. Apie tai būtent kalbame Connecting Europe priemonėje. Dėl Europos socialinio fondo pagrindinių veiksmų. Kas yra tie pagrindiniai veiksmai pagal ESF? Būtent mes turėtume suprasti, kad skirtingos investicijos turėtų būti dengiamas iš skirtingų fondų. Būtent apie tai komisijos dokumente kalbama. dėl ETC ir teminės koncentracijos. Aš iš dalies jūsų klausimus jau atsakiau, bet norėčiau pabrėžti, kad yra numatytas tam tikras e, išplėtimas transporto požiūrių. E, matome, kad yra daug programų per sienas ir ten konkrečiai apie tai kalbama, kai formuluojami investiciniai prioritetai ATC programoms. Taigi, pagrindinius visus klausimus atsakiau. Things, but... Uh, Iš tiesų būtų galima padaryti daug dalykų, bet viskas priklausys nuo to, kiek ilgai kalbėsite. yeah, I think the, the, the, the... Manau, kad e, tas klausimas turi būti susijęs su e, pereinam, pereinamųjų regionų ateitimi. Tai iš tiesų yra e, naujovė, tai yra nauja koncepcija mes kalbame apie konvergencijos regionus ir nekonvergencijos regionus ir tą skirtumą 75 ir 90 procentų. Ir todėl e, čia yra daromas skirtumas ir teminėje koncentracijoje, nes yra skirtingi koncentracijos lygmenis, į kuriuos yra atsižvelgiama e, vertinant regionų situaciją arba pagal tai, kokiai kategorijai priklauso e, regionai. Taigi, manome, kad iš vienos pusės tų e, pereinamųjų laikotarpių regionų koncepcija e, yra labiau susijusi su Europos 2020 strategija, bet iš kitos pusės tai labiau padeda e, subalansuoti daugiametinę finansinę programą. Pone Godmanis, prašau, e, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Problema yra tokia, kad mes esame suskirstyti į pernelik daug pranešėjų. Bet iš tiesų mes labai drausmingi, e, rengiame pranešimus kiekvienam e, kiekvienam, e, kiekvienai to teisėkuros paketo sudedamai daliai. Jūs žinote, aš nekalbėsiu ilgai, bet aš kalbėsiu skaičiais ir aš būčiau labai dėkingas, jeigu komisija išgirstų. Pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, e, šiek tiek dėkoju už jūsų darbo dokumentą e, nes jame atsispindi tie dalykai, kuriuos mes aptarėme pirmosios diskusijos metu. Toliau kitas dalykas kalbant e, apie pono Hano atsakymus, kad, e, kad valstybė nustato, kaip skirstomi regionai. Tai yra iš tiesų žingsnis atgal. Teritorinis bendradarbiavimas teritoriniam bendradarbiavimui bus 32 procentais daugiau pinigų skirta. Tai bus 8,8 milijardai e, eurų, o kitoje, kitame laikotarpė 11,7 milijardo eurų. Taigi 3 milijardų skirtumas. O jeigu regionai bus neaktyvus e, ir jeigu nebus tarp valstybinio bendradarbiavimo, tai tuomet jūs pamatysite, kad e, tiem projektam nebus gero lėšų įsisavinimo. Todėl yra labai aišku, kad e, pranešėjas yra teisus, turi būti aiškios nuostatos, ne valstybė turi būti už tai atsakinga, atsižvelgianti dabartinę situaciją į lankstumą ir kvotas. Tai nėra naujas dalykas. E, E, buvo iš pradžių minimos 3-4 prioritetai, paskui e, ponas Hanas pasakė, kad tai yra moksliniai tyrimai, tarp valstybinis bendradarbiavimas ir energi, energijos taupimas. Tai atrodo, tai buvo tie pirmieji 3 prioritetai bet kai kurie galvoja, kad mes negalime sakyti, kad mums reikia daugiau prioritetų. Aišku, mes galime pateikti pavyzdžius tų e, valstybių narių, kurios gavo labai daug lėšų prieš 20 e, metų, pavyzdžiui, e, ten yra puikiai infrastruktūra, bet dabar tos, tos valstybės vis tiek įtrauktos į daugiametinę finansinę programą. Aš neminėsiu konkrečių valstybių pavadinimų, bet jūs visi žinote, kokios tai yra valstybės ir galbūt Dėl šios priežasties mes turime ieškoti kompromiso su, su komisija dėl tų e, prioritetų. Mes negalime e, teikti tiesiog, kad e, e Baltijos e, e, jūros regionas yra kitoks negu, negu pavyzdžiui, Viduržėmė jūros regionas. Tai būtų pernelik paprasta, yra ir kiti skirtumai. Reikia daryti viską, kad nebūtų pavydo Pavyzdžiui, pažiūrėkite į skaičius. Jeigu mes, mes paimsime, jeigu mes išbrauksime Connecting Europe pasi, e, e, priemonė, bus 17 milijardų eurų mažiau. Tai bus bus 7 procentais mažiau lėšų. Jeigu priskaičiuosime tą Connecting Europe Facility, tai bus 6 procentais daugiau lėšų. Uh, E, jeigu mes taikysime principą iš viršaus į apačią, tai tuomet, kaip aiškiai pasakė Levandovskis, tai bus e, pagrindas e, sum, dar labiau sumažinti lėšas. Taigi tai nėra taip lengva. Atsižvelgiant į regionus, Mums reikia tikro atsakymo iš komisijos. Mes esame iš skirtingų valstybių narių. Kai kurios tos valstybės yra um, sanglaudos regionai, kai kurios yra e, konkurencingi regionai e, ir valstybės. Tačiau mes turime aiškiai kalbėti apie tą rodiklį, kuris yra BVP gyventojui. Jeigu mes kalbėsime apie tai, kad pavyzdžiui e, pereinamosiose regionuose bus daugiau gyventojų, tai bus skiriama e, daugiau lėšų, bet negaliu įsivaizduoti, kad tie 47 procentai padidins gyventojų skaičių regionuose. E, nes tai turėtų reikšti, kad prasidės masinė migracija žmonių tarp regionų. Taigi norėčiau, kad jūs mums pateiktumėte e, skaičius ir taip pat kalbėtumėte apie e, gyventojui tenkančias vertes. Mes, ma, e, mes mokame 40 milijardų mažiau, e, tai yra 20 procentų mažiau, bet pavyzdžiui, konkuresingose e, regionuose E, bus tik tai minus 2 procentai lėšų. Taigi tarsi išliks tos pačios vertės. Tai jeigu mes nepaversime tų verčių vertėmis gyventojų, tai tikrai iškils didžiulės politinės problemos, nes tada atsakysime, tu esi iš tos šalies, o aš va iš kitos ir jūs esate nesažiningai e, traktuojami. Aš tikiu, kad komisija atliko puikų darbą, tačiau jinai turėtų jį šiek tiek paaiškinti. Tai dėl, tiek dėl regionų, dabar norėčiau pasaky, pasisakyti dėl supaprastinimo. E, prašau, nepasitikėkite vien tuo supaprastinimu. E, 2007-2013 metų periodas yra labai sudėtingas dėl to, kad bus daug papildomų priemonių. Taigi e, šitas periodas bus žymiai sudėtingesnis. Tad Tačiau klaidų skaičius labai sumažėjo. Tai reiškia, yra netiek daug bylų audito rūmose, Olafe ir panašiai. E, todėl aišku, kad e, komisija nenorės taikyti e, tokio supaprastinimo, kai būtų galima lankščiau elgti su skaičiais. Nes, tuo, e, nes jeigu padidės klaidų skaičius, tai bus labai blogas ženklas. Aš tikiu, E, kad nėra logiška sakyti, duokit mums pini, daugiau pinigų paprastesnėmis sąlygomis. Tai būtų pernelik paprasta. Reikia atlikti išsamius tyrimus, kas yra tas supaprastinimas. E, Eksantį ir ekspos patikros yra visiška nesąmonė. E, mes turime šešių dokumentų paketą, kuriame yra trys teisės aktai susiję su e, ekonomika, su subalansuota ekonomika ir trys teisės aktai susiję su biudžetu ir, ir fiskalinė drausme. Tačiau problema yra tokia, kad šie teisės aktai privalomi tik eurozonos valstybėms narėms tos, kurios nėra eurozonoje, jiems šie teisės aktai nėra privalomi. Taigi jos, prisi, jos galbūt prisijungs kažkada prie eurozonos, o galbūt ir neprisijungs. Taigi situacija yra žymiai sudėtingesnė negu e, gruodžio mėnesį. Jeigu 26 vyriausybės sakys, mes pritarėme iki šių metų vidurio e, patvirtinti teisės aktus dėl fiskalinės drausmės, tai bus tikrai e, labai drasu, e, nes jos sumažins biudžetą, biudžeto išlaidas pusantro procento. Bet tai juk tas šešių dokumentų paketas vis tiek nebus privalomas. Ir jeigu tai bus privaloma tik eurozonos valstybėms, tai tuomet kils didžiulės problemos. Jeigu komisija pabandys e, e, susijęti aplinkybės e, ar sąlygas dėl partnerystės susitarimų ir sanglaudos politikos, tai tuomet E, situacija bus tokia, jeigu aš nesu eurozonoje ir man e, neprivalomi tie šeši dokumentai ir e, gruodžio mėnesio tarybos sprendimai, tai bet aš noriu sangla, būti sanglaudos politikos dalis, tai galbūt čia įmanomos įvairios interpretacijos, galima eiti arba per duris, arba per langą, Taigi aš noriu pasakyti, kad e, situacija yra priklausoma nuo, nuo skirtingų situacijų valstybėse narėse. Mes visos valstybės narės esame skirtingos, yra Junktinė karalystė, yra Vengrija, yra valstybės narės, kurios yra eurozonoje, yra, yra tos, kurios nepriklauso eurozonai. Taigi esminis dalykas yra, kad e, toms, kurios yra eurozonoje, yra privaloma šešių dokumentų paketas. E, ir gruodžio mėnesio išvados todėl reikia priimti labai rimtą sprendimą, nes iš tiesų bus visiška nesąmonė, niekas nesupras, kas yra privaloma, o kas bus neprivaloma. Ir kol kas aš nesupratau, kokiu pagrindu ponas Rėnas galėtų pasakyti, kad mes, pavyzdžiui, paimsime vieną milijardą eurų e, iš sanglaudos politikos lėšų Iš Vengrijos atimsime e, tą vieną milijardą eurų, e, o ponas Hanas, pavyzdžiui, sako, kad e, tos lėšos nebus atimtos iki 2013 metų. Aš nesupratau teisinio pagrindo, kokiu teisiniu pagrindu remiantis taip yra elgiamasi. Mes turime būti labai atsargus, nes kitaip bus tikrai baisu. Teisinis pagrindas yra bendrasis reglamentas. Sanglaudos fondų reglamentas yra teisinis pagrindas. Atimti lėšoms Ne, tiesiog ten yra numatyta galimybė panaudoti lėšas. Bet čia kitas klausimas. Kolegos, trys minutės žmogui, jeigu norime išklausyti Martino atsakymų. Kornelija Ernst, pirmoji. Ja, ich hoffe, dass... Tikiuosi, kad man užteks tų trijų minučių, kadangi mano frakcijai nepavyko pasisakyti dar iki šiol, taigi norėčiau pakomentuoti darbo dokumentus, kuriuos pristatė e, darbo dokumentą, kurį pristatė Konstancija Krell e, ir ponas Van Nistelroj. Man atrodo, mes turime labai ramiai aptarti, e, kur bus taikoma ir kur nebus taikomas, taik, taikomas visas šitas reglamentų paketas. Taip pat norėčiau e, dar kartą atsaky, e, atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas mūsų frakcija, yra už pirmąjį pasiūlytą variantą. E, E, tai yra už teisėkuros aktą. Toliau partnerystė susitarimai. Šią temą turėtume nagrinėti atvirai, nes yra labai daug neišspręstų klausimų. Neaišku, kas yra tie partnerystė susitarimai, ar jie yra privalomi, kokie laikotarpiai čia yra numatyti. Taip pat kyla labai daug problemų dėl e, vykdomų programų. E, Toliau trečias dalykas - prioritetai ir teminė koncentracija. Galbūt gal, galėtume pamastyti apie tokį dalyką. Kam visa tai skirta? Mes turime tematinius tikslus, jie yra užrašyti. Kam dabar mums tie prioritetai? Ar mums tų prioritetų reikia, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui? Ar mums jų reikia tam, kad mums reikia kažkokių politinių e, prioritetų. Kam yra, tos, kam yra skirtos, e, e, skirta ta teminė koncentracija? Jeigu atsakytume į šios klausimus, tai jau būtų postumis į priekį. Manau, kol to neišsiaiškinsime, tai vis susidursime su problemomis. Toliau dėl kvotų. Man atrodo lygiai taip pat kaip abiems pranešėjams, kad šitos griežtos kvotos e, yra netinkamas sprendimas, ypač e, kalbant apie santyki tarp fondų. Taip pat aš, kalbė, aš čia kalbėčiau apie tos 25 procentus, kuriuos paminėjo Konstancija Krell, tai yra prasmingas dalykas, visa kita kelia problemų. E, kodėl e, pavyzdžiui, mokamos lėšos valstybėms, kurios nesilaiko tam tikrų nuostatų. E, noriu šito paklausti komisijai, nes tai nepasitarnaus nei regionams, nei tai valstybei nariai ir nežinau, ar su tomis makroekonominėmis sąlygomis mums pavyks pasiekti kažkokios pažangos. Bent jau taip, kaip jos dabar pristatytos, tos makroekonominės sąlygos, jos, kėlė, jos kelia grėsmę tiems, kurie norės pasinaudoti pagalbos lėšomis. Taigi šį klausimą turime taip pat apsvarstyti. Dar vienas dalykas. Pereinamo laikotarpio regionai, taip, mums reikia, e, ar pereinamieji regionai, mums reikia kažkokios tarpinės kategorijos, E, e, bet tai taip pat neturėtų būti kažkokia pilkoji masė. Mes turime e, toje tarpinėje kategorijoje taip pat dar dvi tokias atskiras kategorijas, du skirtingus regionų tipus. Taigi, jeigu mes labiau įsigilinsime, kokie tai yra regionai, iš kur jie yra kilę ir pavyzdžiui, žiūrint į statistinius duomenius, jie, pavyzdžiui, pasiekė didelio kilimo, didesnio nei 75 procentai. Taigi, jeigu įsigilinsime į tuos dalykus, tai pavyks išspręsti problemas dėl supaprastinimo, dėl akreditacijos. Manau, kad čia dar reikia diskutuoti, tos akreditacijos niekam nereikia. Mes turime pagalvoti apie metinės ataskaitas, e, ar jos nesudarys didesnės biurokra, biurokratinės našo, naštos, toliau e, lankstumas. Norėčiau, kad mes kalbėtume apie kryžminį finansavimą. E, taigi, tokius klausimus norėčiau užduoti komisijai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar Michael Tremopolus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad susitiko su šešėliniais pranešėjais. Aš atstovauju žaliesiems ir mes pritarėme pranešėjam, pasisakome prieš makroekonominės sąlygas ir aš norėčiau pakalbėti apie veiklos rezultatų rezervą. Aš manau, kad tokiu būdu pagerėtų kokybė, mes už tą rezervą. Dabar Connecting Europe priemonė, nors regionai gaus mažiau 10 milijardų, milijardų eurų, vis tiek aš pritarčiau tai priemoniai. Europos komisija turės efektyviau valdyti programas ir tai reiškia, kad jos tuomet ir funkcionuos sklandžiau. Dėl naujų klausimų, tokių kaip institucinių pajėgumų klausimas, aš manau, kad pasiūlymas yra tinkama linkme. Ačiū, Elžbieta Lukaševska. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu daug, daug tam, kas e, jau buvo pasakyta ir nekartosiu to, kas buvo jau pasakyta. Tačiau trumpai, kaip yra panaudojamos įvairių fondų lėšos. Aš nemanau, kad reiktų numatyti labai griežtas taisyklės dėl procentų, dėl teminių grupių ir panašiai. Aš manau, kad daugelis mūsų eina tą pačią linkmę ir mes turėtumėme galbūt nustatyti minimumą ir tada jau valstybės narės gautų daugiau lankstumo ir galėtų pritaikyti tai prie savo situacijas. Tokiu būdu galėtumėme pasiekti tikslų, pavyzdžiui, strategijos 2020 tikslų. Na ir kalbant apie šiandieninį mūsų posėdį, aš norėčiau pabrėžti, kad teminiai tikslai yra svarbi tema ir aš nesuprantu, kodėl mes nustatėme 11 teminių tikslų. Nenorėčiau leistis į detalės, tačiau aš manau, kad turėsime dar laiko toms diskusijoms ir grįšime prie to klausimo. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad rengiant partnerystės sutartis reiks atsižvelgti ir į vietos savivaldos nuomonę, savivaldybių nuomonę. Negalime jiems sukurti teisės aktų nepasikonsultavę su jais. O kalbant apie ex ante procedūras, jos nėra aiškiai apibrieštos. Nepaisant tos spragos, na, apskritai tos sąlygos yra susijusios su gan griežtomis aplinkybėmis ir komisija gali nusprendti stabdyti dalį ar visą mokėjimą. Taigi aš manau, kad tos eksantės sąlygos turėtų būti labai aiškiai apibrieštos ir apibūdintos tekste, kur taip pat reikia nurodyti ir šaltinį, kurio pagrindu yra parengtas sąlygų principas. Dėl makroekonominių sąlygų mes apie jas daug šiandien kalbėjome. Čia irgi galima suspenduoti, stabdyti mokėjimą. Ta gali padaryti komisija, jeigu nėra tenkinamos makroekonominės sąlygos. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Šiandieną šitos makroekonominės sąlygos iš principo priklauso nuo bendros situacijos. Ir ta bendra situacija keičia, kas, keičiasi kasdien. Dažnai regionai negali įtakoti tos bendros situacijos. Taigi regionai neturėtų būti baudžiami už klaidas, kurių jie nepadarė. Kalbant apie Europos socialinį fondą, norėčiau pakartoti tai, ką sakiau pradžioje. Kiekviena valstybė narė pagal savo poreikius ir reikalavimus galėtų nuspręsti, kaip yra, gali būti fond, skirstamos fondo lėšos. Ačiū. Dėkoju. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές. Aš norėčiau padėkoti dviems pranešėjams, Lambertui ir Konstancijai, už darbinį uh, dokumentą. Aš manau, kad puikiai atliktas darbas, čia visiškai aiškus darbinis dokumentas su labai aiškia pozicija. Ir jiems pavyko akcentuoti tai, ką reikia giliau panalizuoti. Aš visiškai pritariu jų pasiūlytoms pozicijoms. Dabar, kalbant apie tos keturis klausimus, daugiausia aš norėčiau skirti dėmesio supaprastinimui. Reglamentų supaprastinimas buvo vienas pagrindinių parlamento reikalavimų būsimam programavimo laikotarpiui. Ir pažvelgus į bendrąjį reglamentą, matau, kad supaprastinimo procedūra yra sudėtinga. Kaip sakė Konstanca savo žanginėje kalboje, nėra visiškai aišku, ar pasiūlymai dėl supaprastinimo atitinka mūsų lūkesčius. Ir ne tik mūsų lūkesčius, bet ir visų susijusių sanglaudos politiką lūkesčius. Dabar tai, kas yra įtraukta į darbinį dokumentą, dar norėčiau keletą klausimų paliesti. Pirmiausia, vienas pasiūlymų dėl supaprastinimo 8-9 metais pateiktas pasiūlymas, jei teisingai prisimenu, buvo štai koks. Vietoj to, kad komisija ir valstybės narė 100 procentų susitartų dėl programų, buvo pateiktas siūlymas susitarti tik dėl pagrindinių partnerystės sutarties elementų tam, kad sutartis būtų tokia nesudėtinga ir valstybių narių nenusivertų biurokratija ir kad jos turėtų daugiau lankstumo. Aš norėčiau sužinoti, Europos komisija išanalizavo tą galimybę. Taip pat antras mano klausimas. Pasiūlyme dėl reglamento teigiama, kad trys sanglaudos politikos fondai gali būti naudojami veiklos programoms, bet ne prioritetinėms ašims. Ir aš norėčiau sužinoti, ar komisija įvertino galimybę įtraukti ir prioritetinės ašis. Ačiū. Nikola, e, Nikolajus Martinas dabar sureaguos, bet e, prašau gal kiek galima trumpiau, nes dar du pranešėjai pasisakys. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai ir greitai apžvelgsiu pagrindinius iškeltus klausimus. Porą minčių dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Svarbu nepamiršti, kad programinės teritorijos turi būti patvirtintos Europos komisijos sprendimu. Taip prasideda visas procesas. Valstybės narės negali savo ruoštų vienašališkai apibriežti tų teritorijų. Todėl mes numatome, kad programinės teritorijos teritorinio bendradarbiavimo programoms e, bus e, patvirtintos iki 13 metų, bet patirtis rodo, kad paprastai šiek tiek galime sprendimą pakoreguoti, kai to reikia. Taigi tam tikrų saugiklių yra. Dėl duomenų, kurių jūs prašėte, aš mielai e, peržvelgsiu, ką mes galime pasiūlyti. Aš neturiu čia dabar skaičių, bet be abejonės galbūt višalių pagrindų dirbdami jūs galite užmėgsti kontaktą su mumis ir mes žiūrėsim, ką galim pateikti. Pirmininkė kalba be mikrofono. Aš įsivaizduoju, kad komitetas, o ne kas nors kitas ar paprasčiausiai tik panus Godmanis gali gauti informaciją. Dėl supaprastinimo. Nereikėtų supaprastinimo aptarinėti kaip prieštaraujančio paklaidos lygio sumažinimui. Priešingai supaprastinimas yra tas mechanizmas, kuris leis pasiekti klaidų skaičiaus sumažėjimo, ypač taikomumo taisyklių taikymo atveju. Jeigu bus aiškės suvienodintos taisyklės, tai e, klaidų pasitaikymo rizika sumažės, nes dažnai klaidos atsitinka dėl to, kad žmonės nesupranta, ką reikia daryti. Taigi, akivaizdu, kad e, einam teisinga kryptimi. Dėl teminių koncentracijų. Kodėl teminės koncentracijos reikalingos? Patirtis rodo, kad jeigu bandai padaryti viską, nepasieki nieko. Reikia finansavimą tikslingai nukreipti. Ir uh, tikslingumas turi atsispindėti investicijų maste. Reikia aiškiau įtakos. Eksantė sąlygų uh, e, prasme yra ta, kad iš patirties žinome, kad jeigu iš anksto nenustatome sąlygų, iškyla grėsmė investicijų efektyvumui. dėl kryžminio finansavimo. Kodėl mes sumažinome kryžminio finansavimo mastus? Tos lėšų. Tas kryžminis finansavimas gali būti vykdomas pasinaudoti ERDF fondus ir ESF fondus ir panašiai. Čia lankstumo yra nemažai numatyta. Bet esmė yra ta, kad kai sukūrėme daugia, program, daugia planes programas, mes galime uh, du ar daugiau projektų sujungti į e, vieną ar daugiau programų. Atsiprašau, fondų sujungti į vieną ar daugiau programų. Skirtingi fondai gali būti panaudoti skirtingoms programoms. E, lankstumą užtikrins skirtingi finansavimo šaltiniai ir tai yra labai naudinga. Grįžtu prie ex ante sąlygų Be abejonės, reglamentas yra labai detalus, turiu galvoje ketvirtąjį priedą. Visiškai pritarėme nuomoniai, kad turi būti sukurta veikianti sistema. Tai yra nepaprastai svarbus elementas, dėl kurio politika taps veiksmingesnė ir tikslingesnė. Tačiau reikia pasirūpinti, kad būtų pasiektas geras, pusė, geras balansas nustatant kriterijus ir jie turi būti objektyviai vertinti valstybių narių viduje ir pato komisijoje. Kur diskusijose, kurios vyks su Danija ir čia jūsų komitete, mes galėsime išsiaiškinti, kokiais būdais galima išlaikyti pagrindinius elementus ir kaip galime pagerinti dabartinę padėtį. Dėl e, partnerystės sutarčių ir programų procedūrų. Be abejo, norime teisingos pusiausviros. Turi būti sukurti dokumentai pasiekiantis tikslų, bet ne per daug e, komplikuoti. Ir svarbiausia, turim galvoti apie tai, kaip programos galėtų būti pakoreguotos, jeigu to reikia, pritaikant lengvesnės procedūras negu dabar. Manau, kad galima rasti būdų pakoreguoti šį tekstą, siekiant aiškių tikslų. Be to, reikia nuolat galvoti apie tai, ar yra dubliavimosi ir ar galima jo išvengti. Tarybos darbo grupė apie tai kalba. Dėl galimybių, uh, dėl prioritetinės prieigos. Pagrindinis dalykas atsiprašau, prioritetinių ašių. Mes e, norime, kad Europoje 2020, Europos 2020 tikslai būtų įgyvendinti ir mes nenorime, kad ten numatyti planai nebūtų, būtų susilpninti. E, Tikrai labai greitai kalbėjote. Kostans, ar turi komentarų, paskui Lambertui dar žodis. Iš tiesų, aš jau nebenoriu čia plačiai kažko komentuoti, man atrodo, kai kurie klausimai buvo paliesti. Uh, Žinau, kad komisija e, rengia dokumentą dėl supaprastinimo, kuriame bus e, galbūt aiškiau e, išvardinta, kas yra tie esminiai supaprastinimo elementai. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas gaus tą dokumentą. Tai iš tiesų būtų labai prasminga rengiantis klausimams. O aš mūsų norėčiau visų paprašyti, kad ateityje tokias diskusijas renktume dėl atskirų temų ir atskirų reglamentų, bet jeigu, kiek, nes kiek, jeigu kiekvieną kartą darysime tokias bendras diskusijas, tai bus taip kaip šiandien, niekas nesilaikys tų e, nubrėžtų kelių temų, kuriomis galima pasakyti, nes mes, mes visi esame politikai, o manau, kad būtų tikslingiau renkti diskusijas dėl atskirų reglamentų ir tada intensyviau padirbėti. Dėkoju. Norėčiau pasakyti keletą minčių. Mes turėtume kalbėti ne tik apie idėją susijusią su SF, bet taip pat turėtume galvoti ir apie kaimo plėtrą. E, dirbti šiomis temomis su šešėliniais pranešiais, nes man reikia tokio gero jausmo. Nes kol kas man yra pernelik daug klaustukų, kaip viską, visą tai kaip tai atsispindės tematiniuose prioritetuose ir taip toliau. Taigi turėsime e, suorganizuoti tokį sustikimą, tai turėtų būti vykt, vykti viskas atviresnių būdų, ne tik tai darbo grupėje. Toliau yra kita iniciatyva dėl klausimų. ITRE komitete, e, pavyzdžiui, jie taip pat yra susidomėję šiomis temomis ypač dėl pirmojo tikslo, nes, nes e, tai yra susiję taip pat su parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ir jeigu aš teisingai supratau, tai ITRE komitetas norėtų renkti klausimus kartu su mumis, kad mes surenktume bendrus klausimus šią temą. E, e, galbūt netgi jie domisi mūsų kompetencija. Jie gal net labiau susidomėję šią temą, bet tai yra mūsų, mūsų kompetencijai priklausanti tema. E, tie klausimai turėtų būti surenkti kovo 20 dieną ir galbūt tų klausimų metu mes turėtume pasikalbėti su tais žmonėmis, kurie praktiškai susiduria su tomis problemomis, e, su tais, kurie įgyvendina tuos mūsų pakeitimus ar dokumentus. E, bet man atrodo, kad vis tik šiandien mes, e, mums pavyko pasiekti tam tikros pažangos. E, mes juk išgirdome, kad mūsų darbo dokumentas yra palaikomas kolegų, galbūt reikia dar kažką išsiaiškinti, patobulinti, bet vis tiek mes sulaukėme paramos. Todėl aš norėčiau paklausti komiteto pirmininkės, kaip atrodys mūsų tvarkaraštis dėl šių dokumentų. E, E, kada mes balsuosim, nes žinau, kad e, plenarinėje sesijoje balsuosime rugsėjo mėnesį, pirmojoje plenarinėje sesijoje. Taigi e, būtų svarbu žinoti, koks yra mūsų tvarkaraštis. Dėkoju, norėčiau padėkoti vertėjams už tai, kad jie iki šiol dirba su mumis, o rytoj mes susitiksime 9 val. ryte. Taip pat diskutuosime, aptarinėsime svarbius klausimus ir balsuosime rytoj. Dėkoju komisijai Nikolas Martin.